So, good morning, ladies and gentlemen. Welcome. Labas rytas, ponius ir ponai. Sveiki atvykę į komiteto posėdį. Maloniai prašyčiau visų susėsti. Paprašyčiau patarėjų palikti parlamentarus vienus Taigi, pereinam prie pirmo darbo tvarkės klausimo, darbo tvarkės trip. Tvirtinimas devintas klausimas. ES gairės ir ES specialio pasiuntinio religijos ir tikėjimo laisvės programavimo ir es ribų klausimais įgaliojimai bus atidėtas kitam posėdžiui, nes pranešimas nebuvo parengtas, jam dar reikia laiko. Jeigu kitų pastabų nėra, tai su šiuo pakeitimu tvirtina darbo tvarkė pirmininko pranešimai, jokių pranešimų neturiu. Turim taip, trečias punktas, turim patvirtinti protokolus Liepos 10, rugsėjo 3, rugsėjo 27. Jeigu iki posėdžio pabaigos jokių pastabų nebus, laikysim, kad protokolai patvirtinti. O dabar iškart pereikime prie balsavimo. Kolegos, kaip žinot, balsavimo sesija mūsų laukia ilga todėl prašyčiau pradėti kuo greičiau. Taigi, pirmiausia, balsuosim dėl metinio pranešimo dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo. Pranešėja padarė, pranešėjas padarė puikų darbą, tokį puikų, kad net nereikia suteikti žodžio jam iškart. Pereikim prie balsavimo. Taigi pradėkime. Dešimtas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Dvyliktas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. Tryliktas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, priimta. 14 kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 15 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 16 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 157 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 17 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 168 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Tikrinkime elektroniškai. Balsuoti pradedam. Penkiasdešimt du balsavo. Atmesta. 28 prieš 24. 169 e, už prieš susilaiko atmesta. 18 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 19 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 20 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 21 kompromisas už prieš susilaiko priimta. 22 už prieš susilaiko priimta. 23 už prieš susilaiko priimta. 24 už, prieš susilaiko priimta. 25 už, prieš susilaiko. 26 už, prieš susilaiko priimta. 27 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Dabar, kadangi priimta, tai žodiniai pakeinu. Bošinaru, prašau. Pirmininkė Ar galit paaiškinti, kiek galim prieštarauti? Keturi žmonės. E, žodinį pakeitimą e, e, įkvėpė dėrybos, kur rašoma, kad pasmerkė prastą žmogų, žmonių padėtį Jemene. Ir taip pat e, prašo paskatinti dialogą tarpininkaujant jungtinėms tautoms. Ir teigiama, kad nėra jokio karinio konflikto sprendimo bumo. Jemenas e, neminimas pranešime, tai reikėtų galbūt jį įtraukti. Ačiū už šį žodinį pakeitimą. Reikia bent keturių kolegų, kurie tam prieštarautų ar yra šeši. Būtina pagal tvarkos taisyklės. Tęsėme. Thank you. 28 kompromisas už, prieš susilaiko primta. 29 kompromisas už, prieš susilaiko primta. 40 už, prieš susilaiko primta. 31 už, prieš susilaiko primta. 32 už, prieš susilaiko primta. 33 už, prieš susilaiko primta. 34 už, prieš susilaiko primta. Ir dabar pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, primta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, primta. 60 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmesta. 70 už, prieš, susilaiko, atmesta. 18 už, prieš, susilaiko, primta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaiko, primta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, primta. Penktas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. Šeštas už, prieš susilaiko priimta. Septintas už, prieš susilaiko priimta. Aštuntas už, prieš susilaiko priimta. Devintas kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 63 pakeitimas už, prieš, susilaiko, priimta. E, citatos. Už, pirma, už, prieš, susilaiko, primta. Antra, už, prieš, susilaiko, primta. Trečia, už, prieš, susilaiko, atmesta. Penkta, už, prieš, susilaiko, primta. Ketvirta, atkrenta. Penkta, už, prieš, susilaiko, atmesta. Balsuokime elektroniškai dėl viso pranešimo su pakeitimais. Balsuoti baigiame. 38 už, 7 prieš. Mes parengėme mažumos pranešimą ir jau išsintėme sekretoriatui. Ačiū, tikėjausi to. prie penkto darbo tarkės klausimo prieinu. Žmogaus teisų problemos, kurias kelia privačių karinių ir saugumo bendrovų veikla trečiose šalyse. E, pranešėjas, ar norėtų pasisakyti? Ačiū, pirmininkė tai svarbus projektas, vertinant pagal jungtinių tautų darbą, kalbam apie e, privačias karinės organizacijas, kurios veikia valstybės ar privačių bendrovių lygmenių taigi neįmanoma jų reglom, reglamentuoti, neįmanoma nustatyti jų atsakomybės ryčių. Todėl jos yra neatskaitingos ir niekaip negalima sukontroliuoti jų žmogaus teisų pažeidimų. Jų veikla vis dažnėja, veikla yra organizuota, tos bendrovės naudoja sunkiuosius ginklus. E, Europoje mes turime teisės aktus, turime švelnesias priemonės, kurias galime panaudoti. Tačiau čia kalbame pagrindę apie veiklą už ES ribų tai druo pranešimas ir todėl siekiame nustatyti teisės aktus, kurie, būtų reklament, kurie reglamentuotų tokių įmonių veiklą kitose trečiose šalyse. Ačiū už pastabas, už Aš puikiai žinau, apie ką jūsų pranešimas ir jeigu daugiau pastabų nėra, tai galim tiesiog eiti prie balsavimo. Aštuntas kompromisas. Už prieš susilaikį. Primta. 133 pakeitimai. Už prieš susilaikį. Atmesta. 137 už prieš susilaikė priimta. Devintas kompromisas už prieš susilaikė. Patikrinkime elektroniškai. Balsuojame dėl devinto kompromiso. Balsuoti baigiame. Priimta. 145 pakeitimas už, prieš, susilaikė. Tikrinkime elektroniškai 145 pakeitimą. Balsuoti pradedam. Baigiam. Atmesta. E, pereikim prie 150 pakeitimo. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 148 už, prieš, susilaikė, priimta. 149 už, prieš susilaikė atmesta. Ar tikrinkime elektroniškai? Tikrinam 149, pradedam balsuoti elektroniškai. Balsuoti baigiame. Primta. 151 už, prieš susilaikė atmesta. 152 už, prieš susilaikė primta. Dėl 158 nebalsuojam. 10 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 11 kompromisas už prieš susilaikė priimta. 165 už prieš susilaikė. Tikriname elektroniškai. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Atmesta. 166 balsuojam dvi, dėl dviejų dalių. Pirma dalis už, prieš susilaikę priimta. Antra dalis už, prieš susilaikę. Tikrinkim antrąją dalį elektroniškai balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Tikrai atmesta. 167 už prieš susilaiko. Tikrinkime elektroniškai 167 pakeitimą. Sesija laukia ilga. Balsuoti baigiame. Priimta. 168 pakeitimas už, prieš, susilaiko, atmestas. 170 už, prieš susilaiko atmesta. 12 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 13 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 179 Buchnerio pakeitimas už, prieš susilaiko priimta. 181 už, prieš susilaiko atmesta. 184 už, prieš susilaiko atmesta. 185 už, prieš susilaiko priimta. 186 už, prieš susilaiko tikrinkime elektroniškai. 186 pakeitimas. Balsuoti pradedam. Baigiam. Atmesta. 187 už, prieš susilaiko priimta Patikrinkime elektroniškai 187. Balsuoti pradedam. Baigiam. Atmesta. 189 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. 191 už, prieš susilaiko atmesta. Tikrinkim 191 pakeitimą. Balsuoti pradedam. Baigiam. Priimta, atsiprašau. Ačiū, ponia Buchneri. 14 kompromisas už, prieš, susilaikom. Priimta. 15 kompromisas už, prieš, susilaiko. Priimta. 15 kompromisas vėl tikrinam elektroniškai, balsuoti pradedam. Baigiam. Primta. Dušimtasis pakeitimas už prieš susilaiko atmesta. 202. Už prieš susilaiko priimta. Tikrinkim 202. Dėl 202 pasitikrinkim balsuoti pradedam. 202. Balsuoti baigiam. Priimta. 58 už. 204 už, prieš, susilaiko, atmesta. 205 už, prieš, susilaiko, atmesta. 206 už, prieš, susilaiko, atmesta. 208 už, prieš, susilaiko, atmesta. 209 už, prieš, susilaiko, atmesta. 210 už, prieš, susilaiko priimta. 16 kompromisas už, prieš susilaiko at, priimta. 17 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 217 už, prieš susilaiko priimta. 18 už, prieš susilaiko tikrinkim 218, sako pirmininkas. Balsuoti baigiame. Priimta. 223 pakeitimas už, prieš susilaiko. Priimta. 224 už, prieš susilaiko. Tikrinkime elektroniškai 224 pakeitimas. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Atmesta. 225 ponas Korao už prieš susilaiko. Tikrinkime taip pat elektroniškai 225 pakeitimas. balsuoti baigiame, primta 19 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 231 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. 20 kompromisas už, prieš susilaiko priimta. 21 kompromisas už, prieš. Atsiprašau labai, sako pirmininkas. taip nutinka. 162 pakeitimas už, prieš, susilaiko. Tikrinkime elektroniškai dėl 162 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Atmesta. 237 už, prieš, susilaiko. Atmesta. 238 už, prieš, susilaiko. 238 balsuokime elektroniškai. Trys kolegos nebalsavo. Balsuoti baigiam. Atmesta. 240 už, prieš, susilaiko. Atmesta. 241 už, prieš, susilaiko a, priimta. 242 už, prieš susilaiko priimta. 243 už, prieš susilaiko priimta. 244 už, prieš susilaiko atmesta. 245 už, prieš susilaiko priimta. 246 už, prieš susilaiko tikrinkime elektroniškai. 246 balsuoti pradedam. Baigiame priimta. 247 už, prieš, susilaiko, priimta. 248 už, prieš, susilaiko, priimta. 249 už, prieš, susilaiko, priimta. 21 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. E, pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 21 pakeitimas už prieš susilaiko priimta, 22 pakeitimas už prieš susilaiko atmesta, 24 už prieš susilaiko atmesta, 25 už prieš susilaiko priimta. Trečias kompromisas. Pasitikrinkim. 25 pakeitimas. Tikrinkimės elektroniškai. Baigiam balsuoti. Atmesta. Per, per vėlai atėjot. Mm. Trečias kompromisas. Už, prieš, susilaiko Tikrinkim elektroniškai. Trečias kompromisas. Balsuokime. Balsuoti baigiame. Priimta. 32 už, prieš, susilaiko, atmesta. 33 už, pri... tikrinkim dėl 32. Balsuosim visą dieną. Balsuot pradedam. Balsuoti baigiame. Gal galėtum tikrinti tik tai ten, kur reikia. Atmesta. 33 pakeitimas Anagomės už, prieš, susilaiko. Atmesta. 34 už, prieš, susilaiko atmesta. Tikrinkim. 34. Balsuoti pradedam. Baigiam. Atmesta. 35 pakeitimas už. Prieš susilaiko atmesta. 36 už. Prieš susilaiko atmesta. 37 už prieš susilaiko atmesta. 38 už, prieš susilaiko atmesta. 39 už, prieš susilaiko atmesta. 40 už, prieš susilaiko atmesta. 41 už, prieš susilaiko atmesta. 42 už, prieš susilaiko atmesta. 43 už, prieš susilaiko tikrinkim elektroniškai Dėl 43 ir 44 kartų balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Atmesta. Kaip gaila, negalim perėti prie 48. 46 už, prieš, susilaiko, atmesta. Tikrinkim 46 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Atmesta. 45 už, prieš, susilaiko, atmesta. 47 už, prieš, susilaiko, atmesta. Dėl 47 balsuojame elektroniškai. Baigiame. Atmesta. 48-49 kartų kas už, prieš susilaiko. Tikrinkim elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. 50, 51, 52, 53 kas už, prieš susilaiko. Mm Tikrinkime elektroniškai taip pat. Balsuoti baigiame. Primta. Penkiasdešimt ketvirtas atkrinta. Penkiasdešimt penktas, penkiasdešimt šeštas už, prieš, susilaiko, Tikrinkime elektroniškai. Balsuoti baigiam. Priimta. Penkiasdešimt aštuntas, devintas, šešdešimtas už, prieš, susilaiko, priimta Tikrinkime elektroniškai taip pat. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Priimta. Ar buvo šešėlinių pranešėjų posėdis, ar buvo rasti kompromisai? 63-66 už prieš susilaiko priimta. Tikrinkim. Balsuoti pradedam. Balsuoti baigiam. Priimta. Buvo šešėlinių pranešėjų susitikimai. Turėjo rasti kompromisus. Nebuvo rasti? 68, 9, 71. Už, prieš, susilaiko. Tikrinkim. Elektroniškai balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Primta. 73 už, prieš, susilaiko. Kolegos, nebalsuojat, tai balsuokime elektroniškai. Pasitikrinkim. 73 balsuot pradedam. Balsuot baigiam. Priimta. 74 už, prieš, susilaikom, atmesta. 75 ir 6 už, prieš, susilaikom, priimta. Tikrinkim. 79 už, prieš, susilaiko, atmesta. 80, 81, 82 už, prieš, susilaiko, atmesta. Tikrinkim. Balsuoti pradedam. Baigiam. Primta. 84 už, prieš, susilaiko, atmesta. 85 už, prieš, susilaikom, atmesta. 86 ir 7 už, prieš, susilaiko, Tikrinkim elektroniškai. 86 ir 7. Ar balsuojam dėl kiekvienos pasaulio šalies? Atmesta. 88 už, prieš, susilaiko, atmesta. 89 už, Taigi, 89 už, prieš, susilaiko, atmesta. 90 už, prieš, susilaiko, atmesta. 91 už, prieš, susilaiko, atmesta. 92 už, prieš, susilaiko, atmesta. 93 už, prieš, susilaiko, atmesta. 94 už, prieš susilaiko atmesta. 95 už, prieš susilaiko atmesta. 96 už, prieš susilaiko atmesta. 97 už, prieš susilaiko atmesta. 98 ir 99 kartų už, prieš susilaiko. Tikrinkim elektroniškai 98 ir 9. Balsuoti baigiame. Atmesta. Šimtasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Tik rinkim elektroniškai šimtasis. Baigiam. Atmesta tikrai balsų dauguma. Šimtas pirmas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šimtas antras balsuojam Dėl pirmosios dalies už, prieš susilaiko primta, antra dalis už, prieš susilaiko. E, tikrinkim antrąją dalį. Balsuoti baigiam. Priimta. 103. Už, prieš, susilaiko. Atmesta. 104 už, prieš susilaiko atmesta. 105 už, prieš susilaiko atmesta. Tikrinkime elektroniškai, balsuoti pradedam. Balsuoti baigiame. Atmesta. 106 už, prieš, susilaiko, Tikrinkim elektroniškai, balsuoti pradedam. Baigiam. Primta. 107 už, prieš, susilaiko, atmesta. 108, 9 ir 10 už, prieš, susilaiko. Tikrinkim elektroniškai. Balsuoti baigiame. Priimta. Atkrinta. 111. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Dar vienas kompromisas, stebuklas, už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 125 pakeitimas už, prieš, susilaiko, tikrinkim. 125 pakeitimas. Balsuoti pradedam. Baigiam. Primta. 126 už, prieš, susilaiko, primta. 127 už, prieš, susilaiko, primta. 128 už, prieš susilaiko primta. Nurodomosios dalys. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaiko primta. Antras už, prieš susilaiko. Tikrinkime elektroniškai, balsuoti pradedam. Trūksta trijų kolegų. Balsuoti baigiam. Atmesta. Trečias. Karski už, prieš, pas, susilaiko primta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko primta. Penktas už, prieš, susilaiko atmesta. Šeštas už, prieš, susilaiko primta. Septintas už, prieš, susilaiko primta. Aštuntas už, prieš, susilaiko primta. Devintas už, prieš, prieš susilaiko priimta. 10 už, prieš susilaiko priimta. 11 už, prieš susilaiko priimta. 12 atkrinta. 13 už, prieš susilaiko atmesta. O dabar balsuokime elektroniškai dėl visos rezoliucijos su pakeitimais. turėjau elgtis kaip koordinatorius. Trūksta dar vieno kolegos, nebalsavo. Balsuoti baigiame. Pranešimas atmestas 34 prieš 25. Ačiū. Dėkoju. Dabar periname prie šešto darbo atvarkės punkto. Rekomendacija tarybai, komisijai ir sąjungos vyriausiai įgaliotiniai, užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl akademinės laisvės gynybos Europos e, sąjungos išorės veiksmų srityje. Like a... Aš norėčiau suteikti žodį ponui Preda. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš tiesiog iš karto norėčiau pasakyti, kad mūsų frakcija nepritarė minėti valstybės narės šioje šiame pranešime. Šį pranešimą da, nerėmė Libė komitetas, atsakingas komitetas yra Užsienio reikalų komitetas. Ir mes nepritarėme tokiam požiūriui. Aš tiesiog norėjau tą patikslinti. Dėkoju. Okay, you, Dėkoju už jūsų pastabą, ponia Preda, pranešėjas. Ar jūs norėtumėt pasakyti, ką nors? Dėkoju labai trumpai. Aš norėčiau išreikšti savo susirūpinimą dėl EPP pateikto pasiūlymo neprieinamumo. Daug kas pateikė gerų pakeitimų tam, kad galima būtų užtikrinti akademinę laisvę ES valstybėse narise. Mes Ir aš asmeniškai manau, kad akademinė laisvė yra nepaprastai svarbi visame pasaulyje ir Europos Sąjungoje. Šie pakeitimai yra nepriimtini, todėl kad teikti, kad negalima minėti valstybių narių, yra pavojinga e, politiškai ir techni, techninių pobūdžių. Mes turime labiau geriau derinti išorės ir vidaus politiką. Ir tai, ką pasiūlė EPP frakcijos šešėlinis pranešėjas, mano galva yra žingsnis atgal. Dėkoju, ponia Han, ar kas nors norėtų ką nors pasakyti? Ne. Okay. Colleagues, perhaps I could just Kolegos, gal aš pa... galėčiau Jums paaiškinti, apie ką eina kalba. Aš gavau prašymus dėl pakeitimų prieinam, e, pri, e, tinkamumo. Ir prašymą pateikė APP e kolega ir po to ponas Han sureagavo į tą pasiūlymą. Kaip jūs žinote, pirmininkas gali paskelbti, kad pakeitimai yra priimtini ar nepriimtini. Pasitaręs su AFET sekretoriato darbuotojais, Aš galiu priimti sprendimą tais atvejais, kai yra pateikiamas e, atitinkamas prašymas. Visi komi, visų komitetų pirmininkai daro viską, kad atsižvelgtų vieni kitų kompetencijas. Ir šis klausimas, šis klausimas yra susijęs su mūsų komiteto kompetencija ir pakeitimas yra susijęs su tekstu. Kalba eina apie Europos, apie Europos Sąjungos paminėjimą istorinėme kontekste Ir e, yra pripažįstama, kad Europos e, Sąjunga. E, ne, tai Europos Sąjunga taip pat gali būti išpolių prieš akademinę laisvę. Ir aš manau, kad šie pakeitimai yra nepriimtini. Skirting, aš uh, Aš kalbu bokšo pakeitimą, pakeitimą. Taip pat ir kiti pakeitimai yra nepriimtini, nes juose yra minimos valstybės narės. Nes šis pakeitimas yra skirtas išorės politikai. Išorės politika patenka į mūsų komiteto kompetenciją, o apie reikalus ES viduje turi uh, sprendimus priiminėti lybė komitetas. Štai toks yra mano sprendimas Jei jūs jam nepritarite, galite man dabar tai pasakyti, arba vėliau galite apie tai pranešti sekretoriatui. Aš priimu šį sprendimą laikydamasis visų galiojančių normų. Taigi, jeigu niekas tam neprieštarauja, mes galime perėti prie balsavimo ir pirmiausia, pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaikę. Pasitikrinkime tam, kad galėtume apšilti. Taigi, da, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta didelė balsų persvara. Antrasis kompromisas už prieš susilaikė. Patvirtinta. Trečiasis kompromisas už prieš susilaikė. Patvirtinta. Ketvirtasis kompromisas už prieš susilaikė. Patvirtinta. 65-asis už prieš susilaikė. Patvirtinta. 66-asis už prieš susilaikė. Patvirtinta. 67-asis už prieš susilaikė. Pasitikrinkime. 67 pakeitimas, pono Buchner, balsuojame. Balsavimas baigtas, patvirtinta. 68 už, prieš, susilaikę, atmesta. 69 yra nepriimtinas, toliau 70 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 71 už, prieš, susilaikė, atmesta. 72 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 72 pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 73 kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 74 kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Penktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 79-asis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 80-asis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Šeštasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Septintasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Devyniasdešimtasis, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Devyniasdešimtasis pakeitimas. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 91 už, prieš, susilaikė. Atmesta, man atrodo. 92 už, prieš, susilaikė. Atmesta. 93 už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Aštuntasis kompromisas už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. 98 už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. 99 už, prieš, susilaikė. Patvirtinta. Toliau konstruojamosios dalis. Devintasis už, prieš, susilaikė, atmesta. Dešimtasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis kompromisas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Šešioliktasis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septynioliktasis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dvidešimtasis kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Man atrodo, kad atmesta, bet pasitikrinkime. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Vienuoliktasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 24. kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 12. kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta, bet pasitikrinkime. Pasitikrinkime, balsuojame. Balsuojame. Balsuojamas, balsavimas baigtas. Patvirtinta. Labai aiškiai. aiškiai. 28 už, prieš, susilaikė, atmesta. 29 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 30 už, prieš, susilaikė, Pasitikrinkime. 30 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 13 kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 34 kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime 34 pakeitimas. Balsavimas baigtas, patvirtinta. 35 kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 36 už, prieš, susilaikė, atmesta. 37 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 40 už, prieš, pasitikrinkime. 40 pakeitimas. Atmesta. 39 už, prieš, susilaikė, atmesta. 38 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 41 už, prieš, susilaikė, atmesta. 42 už, prieš, susilaikė, pasitikrinkime. 42 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas, patvirtinta. 44 už, prieš, susilaikė, atmesta. 45 už, prieš, susilaikė, atmesta. 46 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, ar ne? Patvirtinta. 14 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 50 kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis pakeitimas kleimūdį, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, antrasis, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta, trečiasis už, prieš susilaikė patvirtinta, ketvirtasis už, prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinkime gerai, ketvirtas, ketvirtasis pakeitimas, balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Penktasis toliau, kas už, kas prieš susilaikė. Atmesta. Septintasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar vis elektroninis balsavimas dėl viso dokumento su visais patvirtintais pakeitimais. Prašau balsuoti. Dar laukime vieno kolegos. Dabar balsavimas baigtas. 56 balsavo už, 5 prieš, taigi šis dokumentas patvirtintas, sveikiname pranešėją. Toliau septintasis punktas Europos Sąjungos ir Malko karalystės sutarimas pasikeičia laiškais dėl Europos ir Viduržmio jūros regiono šalių susitarimas teigiančių Europos bendryjų ir jų valstybių narių ir Maroko karalystės asociacija nuomonės referentas yra vicepirmininkas ponas Vistisen. Ar jūs norėtumėt ką nors pasakyti? Ne. Tuomet galime perėti prie balsavimo. Pirmasis pakeitimas. Arban Krespo, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau vyks elektroninis balsavimas dėl viso dokumento. Prašau balsuoti. Dar laukiame trijų kolegų. Balsavimas baigtas. Patvirtinta 44 balsavo už 17 prieš. Toliau. Aštuntas darbo tvarkės punktas, jo pavadinimas labai panašus į ankstesnį. Ar turime balsavimo sąrašų dėl šio dokumento? Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 21 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 22 kas už, prieš susilaikė atmesta. 20, 23 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 34 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 35 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 36 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 37. Kas už, ponos priedė, kas už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime. Kas už pono priedą pakeitimą? Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Ir pono priedą pakeitimas buvo atmestas. 38. Kas už? Kas prieš? susilaikė. Pasitikrinkime 38. Kas balsuoja už Lalonde Vautmans ir Weigel pakeitimą, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. A, labai didelė balsų persvara. Pat... Toliau, pono Freund, kas už, kas prieš. Turime pasitikrinti 39 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 41. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 42. Kas už, kas prieš susilaikė. Pasitikrinkime 42. pakeitimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 43. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 44 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 45 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Ketvirtasis kompromisas kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 56 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 57 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 58 už, prieš susilaikė atmesta. 59 už, prieš susilaikė patvirtinta. 60 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 61 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 62 kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. 63 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 64 kas už, kas prieš susilaikė. Pasitikrinkime 64 pakeitimas, prašau balsuoti. It's closed. Mrs. Been adopted. Baigta patvirtinti. 61. Penktasis, kas už, prieš susilaikė, atmesta. 66. kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 67. kas už. 66. Norit, kad pasitikrintume. Gerai. Gerai, kas balsuoja už pono Predos pakeitimą. Balsuojame. Dar laukiame dviejų kolegų. Patvirtinta didelė balsų persvara. 67 kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 68 kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 5 kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Amendment 70. 77 kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 78 kas už, kas prieš susilaikė, pasitikrinkime. Tikriname 78 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 79 kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 80 kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 81 už, prieš susilaikė, atmesta. 82 už, prieš susilaikė, atmesta. 83 balsuojame, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 84. kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 85. kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Dabar balsuojame dėl visos nuomonės, e, viso nuomonės projekto su visais patvirtintais pakeitimais elektroninis balsavimas. Dar laukime dviejų kolegų. It's too late. Per vėlų baigta. Šis dokumentas yra patvirtintas 43 balsavo už 15 prieš. Sveikiname pranešėją. Uh, Devintas pakeitimas atidėtas, kaip jau sakiau. Dabar periname prie dešimtojo darbo tvarkės klausimo. Eurotomo sutartimi pagrystas Europos brandolinės saugos priemonės kuria papildoma kaiminystės vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonė nustatymas. E, ponas Auštrevičius yra nuomonės pranešėjas. Ar norėtumėt pasakyti? Ne. Tai tada pereiname prie balsavimo. Pirmasis kompromisas už prieš susilaikę priimta, antras kompromisas už prieš susilaikę priimta, 31 pakeitimas už prieš susilaikę atmesta, 32 už prieš susilaikę priimta, 6 už prieš susilaikę priimta, 33 už, prieš susilaikė priimta, 34 už, prieš susilaikė priimta, 35 už, prieš susilaikė priimta, 7 už, prieš susilaikė priimta, 8 už, prieš susilaikė priimta, 36 už, prieš susilaikė priimta, 37 už, prieš susilaikė priimta. 38 atsimtas, 39 už prieš susilaikę priimta, 40. Balsuojame. Už, prieš susilaikę atmestą. 41 už, prieš susilaikę atmestą. 42 už, prieš susilaikę priimtą. Trečias kompromisas už, prieš susilaikę priimtą. 46 pakeitimas ponia Andrikinė. Už, prieš susilaikę. Patikrinkime 46. Balsuoti pradedame. Šeši kolegos dar nebalsavo. Penki. Balsuoti baigiame. Tikrai priimta. 47 už prieš susilaikę priimta, 48 už prieš susilaikę priimta, 49 už prieš susilaikę priimta, 51 už prieš susilaikę priimta. Konstatuojamosios dalis e, pirmas pakeitimas už prieš susilaikę priimta, 11 už prieš susilaikę. Patikrinkime 11, balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. 12 už, prieš susilaikę, atmesta. 13 už, prieš susilaikę, atmesta atmesta, 14 už prieš susilaikė priimta, 15 už prieš susilaikė atmesta, 16 už prieš susilaikė priimta, 17 už prieš susilaikė priimta, 4 kompromisas už prieš susilaikė priimta. Penktas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Penktas už, pakeitimas už prieš susilaikę priimta, 23 už prieš susilaikę priimta, 24 kastaldo už prieš susilaikę atmesta. E, elektroninis balsavimas dėl visos pakeistos nuomonės. Balsuojame. Baigiame balsuoti priimta 51 prieš 4, 1 susilaikė. 11 darbo tvarkės klausimas, konkrečios nuostatos taikomos siekiant Europos sektorinio bendradarbiavimo tikslo interė, kuriam skiriamos Europos regionės plėtros fondo ir išorės finansavimo priemonių lėšos. Pranešėjas ponas Kastaldo, ar ponas Kastaldo nori pasakyti, jo nėra, tai jis net negali. E, noriu priminti kolegoms, e, kad 53,3 e, e, e, darbo tvarkos taisyklės sako, kad nuomonės turi reglamentuoti tik tai tuos klausimus, kurie apima komiteto kompetenciją ir mes turime atsižvelgti į šitą kompetenciją, turint omeny, kad šitą AFIT, AFIT komiteto nuomonę teikiama pagal 54.1 E, taisyklę, e, todėl mes negalime balsuoti dėl 68, 72, 87 pono kito pakeitimo ir 107 pono Tano pakeitimo. Ir dabar mes pereiname prie balsavimo. Pirmas kompromisas už, prieš susilaikę priimta, antras už, prieš susilaikę priimta. 60. 60-14 Konstaldo už prieš susilaikė priimta 17 už prieš e, susilaikė atmesta 15 už prieš susilaikė priimta trečias kompromisas už prieš susilaikė priimta 17 už prieš susilaikė priimta 18 už prieš susilaikė priimta 19 už prieš susilaikė priimta 20 už, prieš susilaikę priimta. 74 už, prieš susilaikę atmesta. 21 už, prieš susilaikę atmesta. 75 už, prieš susilaikę atmesta. 76 už, prieš susilaikę atmesta. 22 už, prieš susilaikę priimta. Balsuosime už kelis kartus. E, pakeitimus nuo 77 iki 82 už prieš susilaikę atmestą. E, balsavimas kartu nuo 23 iki 26 už prieš susilaikę. Patikrinkime. Balsuoti pradedame. Kolegos viduryje. Viduryje balsavimo. Galite patilėti, prašom. Balsuoti Baigiame. Atmesta. 27 už, prieš susilaikė atmesta. 83 už, prieš susilaikė priimta. 84 už, prieš susilaikė priimta, 85 už, prieš susilaikė priimta, 86 ir 28 už, prieš susilaikė priimta, 29 už, prieš susilaikė priimta, 30 už, prieš susilaikė priimta, 31 už, prieš susilaikė priimta, 4 e, kompromisas už, prieš susilaikė priimta, 89 panašolis už, prieš susilaikė atmesta. Patikrinkime. 89 balsavimą pradame. Baigiame. Atmesta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 33 pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 91 už, prieš, susilaikė susilaikė, patikrinkime 21 balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 92 už, prieš susilaikė, priimta. Šeštas kompromisas už, prieš susilaikė, priimta. 94 už, prieš susilaikė, atmesta. 95 už, prieš susilaikė, priimta atmesta. 35 už, prieš susilaikę priimta. 96 už, prieš susilaikę atmesta. 97 už, prieš susilaikę. Patikrinkime 97 balsuoti, pradedame. Baigiame. Atmesta. 36 už, prieš susilaikę atmesta. 98 už, prieš susilaikę priimta. 37 už, prieš susilaikę priimta. 38 už, prieš susilaikę priimta. Trisdešimt devyni už, prieš susilaikę priimta. 99 už, prieš susilaikę patikrinkime. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. Šimtas už, prieš susilaikę atmesta. Šimtas vienas už, prieš susilaikę atmesta. Šimtas du už, prieš susilaikę priimta. 103 už, prieš susilaikė atmesta 104 už, prieš susilaikė atmesta 105 už, prieš susilaikė priimta 40 už, prieš susilaikė priimta 41 už, prieš susilaikė priimta 106 už, prieš susilaikė priimta 107 už, nevirlesnė 108 atmesta 109 už, prieš susilaikė patikrinkime 109, pradedame. Baigiame. Atmesta. 110. Ponas Paet. Labai užsijėmė žmogus už, prieš, susilaikė, atmesta 111 už, prieš, susilaikė, atmesta 112 už, prieš, susilaikė, atmesta 113 už, prieš, susilaikė, atmesta 114 už, prieš, susilaikė e, už priimta. 115 už, prieš susilaikė atmesta. 116 už, prieš susilaikė atmesta. 117 už, prieš susilaikė atmesta. 118 už, prieš susilaikė atmesta. 42 už, prieš susilaikė priimta. 119 už, prieš susilaikė priimta. 43 už, prieš susilaikė priimta. 120 atkrenta. 121 ponas Stanok už prieš susilaikę priimta. Dabar turime balsavimą e, dėl kelių pranešimų nuo 123, 21, 27, 129, 133, 4 atmesta. E, balsuojame nuo 122 iki 132 už prieš e, susilaikę patikrinkime. Balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. Šimtas trisdešimt du. Tai penki, tiksliau, šimtas trisdešimt penki už, prieš susilaikę atmesta. Konstatuomosios dalis. 44 pakeitimas už, prieš susilaikė priimta. Pirmas ponas Kastaldo už, prieš susilaikė priimta. Pitsulos kitas pakeitimas už prieš susilaikė atkrenta. Aš norėjau daugiau matomumo suteikti kolegai. Gerai, septintas kompromisas už, prieš susilaikę priimta. Ant, aštuntas kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 51 už, prieš susilaikę atmesta. Bet dabar galime galvoti dėl ponos Pino Piculos už, prieš, susilaikę, priimta. Keturi už, prieš susilaikę priimta. 55 e, už, prieš susilaikę patikrinkime. Penktą balsuoti. Pradedame. Closed. Baigiame. Atmesta. 53 už, prieš susilaikė atmesta. 54 už, prieš susilaikė atmesta. 55 už, prieš susilaikė atmesta. 56 už, prieš susilaikė. Patikrinkime 56, balsuoti pradedame. Baigiame tikrai atmesta. 57 už, prieš susilaikė atmesta, 6 už, prieš susilaikė priimta, 7 už, prieš susilaikė priimta, 58 už, prieš susilaikė atmesta, 8 už, prieš susilaikė priimta, 9 už, prieš susilaikė priimta, 59 atkrenta, 10 už, prieš susilaikė. Patikrinkime 10 balsuoti, pradedame. Baigiame. Vos, vos, bet atmesta. 60 už, prieš susilaikę priimta. 61 už, prieš susilaikę atmesta. 11 už, prieš susilaikę atmesta. 62 už, prieš susilaikę priimta. 63 už, prieš susilaikę priimta, 64 už, prieš susilaikę atmesta. Elektroninis balsavimas dėl visos pakeistos nuomonės projekto. Balsuoti pradedame. Keturių kolegų nėra. Balsuoti baigiame. 40. Sveikiname. Toliau 12 tavo tarties klausimas ES bei jos valstybių narių ir Japonijos strateginės partnerystės susitarimas. Pranešėjas ponas Alois Peterle ar pranešėjas norėtų ką nors mus pasakyti, nuostabi diena, prašom. Taip, iš tiesų taip ir yra. Kolegos, pirmininkė, niekada neturėjome galimybės patvirtinti tokį išsamų ir ambicingą e, strateginės partnerystės susitarimą. Ir e, mes išgyvename tikrai pilnus iššūkių laikus ir mes paraleliai deramės dėl dviejų sustarimų, dėl EPE e ir SPE. Ir aš norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams už tokį konstruktyvų darbą. Taip pat noriu padėkoti Japonijos ambasadoriui už jo dėmesį ir bendradarbiavimą. Labai ačiū. Dėkuoju, ponė Pėderle. Ar kiti kolegos dar norėtų pasisakyti? Jeigu taip nėra, tai balsuojame. dėl rekomendacijos projekto, kas už elektroninis balsavimas. The vote is closed. Baigiame. Priimta 47 prieš 2. Dabar partnerystės sustarimas pranešėjas Peterle. 81 pakeitimas pateikti, pranešėjas pasiūlė 40 kompromisinių pakeitimų. Pradėkime. Pirmas kompromisas už, prieš susilaikę priimta. Antras kompromisas už, prieš susilaikę priimta. Tre, trečias kompromisas už, prieš susilaikę priimta. Keturi, ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 25 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 26 už, prieš susilaikė priimta. 5 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 31 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 32 už, prieš susilaikė priimta. 6 kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 34 ponas Martinas už, prieš susilaikė. Patikrinkime šitą. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigėme atmesta. Septintas kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 37 už, prieš susilaikę priimta. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaikę priimta. Devintas kompromisas už, prieš susilaikę priimta. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 11 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 12 kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. 59 ponas Šolts už, prieš, susilaikė, atmesta. 61 už, prieš, susilaikė, atmesta. 62 balsavimas su pono Šolts žodiniu pakeitimu guoja e vardu. E, keičiamas žodis diplo žodžiu regrets. Balsuojame. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 64 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 13 e, kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 72 pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 73 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 74 už, prieš, susilaikę. Patikrinkime 74, balsuoti pradedame. Baigiame. Aiškiai atmesta 75 už, prieš, susilaikę. Patikrinkime 75, balsuoti pradedame. Baigiame. Priimta. 76 už, prieš, susilaikę. Nedalyvaujant daugeliu mūsų kolegų, mes turime patikrinti. 77 už, prieš susilaikė atmesta, 78 už, prieš susilaikė atmesta, 79 už, prieš susilaikė priimta, 80 už, prieš susilaikė priimta. Dar vienas, e, ponas Balda, už prieš susilaikė priimta. 5 už, prieš susilaikę atmesta. 14 kompromisas už, prieš susilaikę priimta. 9 pakeitimas už, prieš susilaikę priimta. 10 už, prieš susilaikę atmesta. 11 už, prieš susilaikę priimta. 12 už, prieš susilaikę atmesta. 15 už, prieš susilaikę priimta. 17 už, prieš susilaikę atmesta. Toliau citatos. Pirmas pakeitimas už, prieš susilaikę priimta, antras už, prieš susilaikę priimta, trečias už, prieš susilaikę. Patikrinkime trečią, balsuoti pradedame. Baigiame. Atmesta. Dabar periname prie baigiamojo balsavimo elektroninio. Balsuoti pradedame. priimta. 43 prieš 2. Gerbiami kolegos, tuo baigėme šiandienos balsavimą. Penkiom minutėm anksčiau baigėme, negu planavome, tad per traukėlį ir tęsime darbą 10.30. So. So, ladies and gentlemen. Na kągi, gerbėjai ponai ir ponios, aš siūlau tęsti mūsų posėdį, prašau visus susėsti. Because we were Balsavome labai sparčiai šį rytą, taigi galime, dirb... galime pradėti šiek tiek anksčiau dirbti ir pradedame nuo 14 punkto pasirengimo narystė paramos priemonės nustatymas. Kolegos, Per kitą finansinę programą iki 2007 metų mes skirsime ir taip, mes reikalame, kad būtų skirtas pakankamas finansavimas šalims kandidatams. Mūsų bendra pranešėjai šiuo klausimu yra Jose Ignacijos Elafranka iš APP e frakcijos ir ponas Knut Fleckenstein iš socialdemokratų frakcijos. Kas norėtų dabar pasisakyti, ponas Elafranka? Ponas Elafranka, prašau. Gracias, eh, señor presidente. Efectivamente, el componente. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė. Mano bendra pranešėjas, ponas Fleckenstein, negalėjo dalyvauti šiame posėdėje, bet aš kalbėdamas pristatysiu beje ir jo nuomonę. Aš norėčiau pasakyti, kad uh, šis dokumentas yra skirtas tam, kad mes galėtume patobulinti Europos komisijos ir išorės veiksmų tarnybos siūlomo mechanizmą ir kartu norime atsižvelgti į Europos parlamento anksčiau išsakytą susirūpinimą dėl ES finansinių priemonių. Kalbėdamas apie šią priemonę, aš norėčiau pasakyti, kad čia nėra kalba apie tai, aš turėsime vieną priemonę ar kelias. Mums yra akivaizdu, kad ši priemonė turėtų likti atskira, kaip būtent pasirengimui narystiai skirta priemonė. Septynės antraštinės e, dalys, skiri skyriai. Dabar galiojanti priemonė bais galioti 2020 m. Pabaig, e, pabaigoj. Ir šalis, apie kurias eina kalba, Tai yra tos šalis, kurios norėtų ateityje prisijungti prie ES. Komisijos pateiktas pasiūlymas yra gana atsargus ir da, jame nėra numatyta, kiek aš atsimenu, prijungti prie šių šalių Islandijos. Mes norime, kad priemonė būtų nominaliai padidinta iki 14,5 14, milijardų. 14 Bet mes manome taip pat, kad turi būti numatyta galimybė padaryti finansinės korekcijas, kai bus peržiūrima naujo finansinė programa. Čia yra vienas naujas dalykas, tai yra tas, kad prieiga prie lėšų bus suteikiama remiantis naujais principais. Tas, tie nauji principai kažkaip nėra labai aiškiai apibriežti. 12 straipsnėje yra Šarponas Fleckensteinas. Uh, stengiamės surasti formuluotus, kad galima būtų geriau apibriežti tą principą. Mes manome, kad e, tais atvejais, kai tai yra būtina, kartais e, turi būti numatyta galimybė perkelti lė, e, lėšas iš tiesioginių ir netiesioginių išlaidų. Ypač, kai tai gali būti aktualu, kai kalba eina apie kovą su korupcija. Be to, šį priemonę, trečiosios kartos priemonė, bus skirta naudos gavėjams paremti, tuomet, kai jie stiprins institucijų gebėjimus, strateginius gebėjimus. Taip siekiant užtikrinti, kad tos institucijos laikytųsi ES standartų ir teisės aktų normų. Trečiajame straipsnėje reglamento taip pat yra nurodyti konkretus tikslai, aš jų neminėsiu, jūs galite su jais susipažinti, nes mes prie dokumento pridėjome reglamento tekstą. Ir tenai kalbama apie teisės viršinybės principą, demokratijos tvirtinimą ir apie tai, kad reikia sustiprinti viešosios administracijos gebėjimus veiksmingai veikti, skatinti tarp valstybinį bendradarbiavimą ir taip toliau. Šis naujas reglamentas yra dokumentas, kuriame taip pat yra paminėta, kad reikia, teikiant pagalbas, užtikrinti, kad ES būtų kuo labiau matoma. Todėl yra numatyta finansuoti ir komunikacinės kampanijas ir kitas priemonės, kitos renginius, per kurio galima bus išryškinti ES vaidmenį stojimo procese. Be to, šioje prie finansinėje priemonėje turi būti numatytos atskiros finansinės nuostatos, skirtos atskirom, atskiriems tikslams. Be to yra numatyta šią priemonę peržiūrėti iki 2025 metų vidurio. Aš manau, kad programoje numatytos kontrolės priemonės yra nepaprastai svarbios. Parlamentas siūlo uh, numatyti galimybę iš dalies arba visiškai sustabdyti paramos teikimą, jei paaiškėja, kad naudos gavėjas nesilaiko teisės viršinybės, demokratijos principų ir neužtikrina piliečių pagrindinių teisų. Jau minėjau, kad yra numatyta vidurio laikotarpio peržiūra pagal antrą straipsnį. Ir aš manau, kad labai svarbu yra pasakyti, kad mes taip pat, rengdami šį pranešimą, stengiamės užtikrinti, kad Europos parlamentas vadintų aktyvesnį vaidmenį gyvendinant šią priemonę. Mes norime, kad būtų labiau atsižvelgiama į Europos parlamento įvairias rezoliucijas, bet komisija turėtų pateikti Europos parlamentui tinkamų laikų visus su programavimu susijus dokumentus. Ir taip pat mes turime dalyvauti atliekant laikotarpio vidurio vid, peržiūrą. Ir komisija turėtų atsižvelgti į Europos parlamento poziciją. Štai ko mes siekiame. Ir mes žinome, kad tai yra numatyta, numatytas Europos parlamento dalyvavimas peržiūrint daugiametį finansinę programą. Uh, Ir norime, kad būtų pagerintas bendradarbiavimas tarp Europos parlamentos ir tarybos šioje srityje. Ir komisija turi daryti viską, kad Europos parlamentas aktyv, e, dalyvautų vis, visais atvejais, kai bus iš esmės keičiama ši priemonė. Europos parlamentas taip pat paskirs stebėtoją, kuris dalyvaus visuose pasirinkimų narysės paramos priemonės komiteto posėdžiuose. Be to mes norime, kad ES vaidmuo teikiant paramą būtų labai aiškiai apibrieštas, labai išryškintas. Kalbame taip pat ir apie tai, kad pilietinės visuomenės organizacijos turėtų dalyvauti, o lėšos turi dalyvauti šiuose procesuose, o lėšos turėtų būti skirstamos skaidriai ir demokratiškai ir atsižvelgiant į visų e, teritorijų poreikius. Pane pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, kad e, mes rengdami šį dokumentą, teikdami savo pakeitimus šiam reglamentui, taip pat stengiamės atsižvelgti ir į diskusijas dėl finansinių priemonių, kurios šiuo metu vyksta. Parlamentas turėtų suderinti savo poziciją visais šiais klausimais. Turime išsakyti vieningą poziciją ir dėl partnerystės susitarimų, ir dėl kitų priemonių. Taigi aš esu pasiruošęs be abejo su kolegomis aptarti įsamiau e, e, ir šią priemonę, ir savo vardu, ir pono Fleckenstein vardu norėčiau pasakyti, kad e, mums bus labai įdomu išgirsti kolegų nuomonę apie šį dokumentą. Esame pasiruošę bendradarbiauti su kolegomis rengdami šį dokumentą. Dėkuoju. Thank you, Mr. Salafranca. Before I give the floor to... Dėkoju, ponė Salafranka. Aš prieš uh, suteikdama žodį Katė Piri, kuri pakeičia poną Flakenstein, norėčiau pasveikti, pasveikinti ypatingus svečius. Um, Vokietijos šiaurės miesto Oldenburg ilga um, tradicija yra išrinkti. Uh, Oldenburgo karalių uh, Ir aš esu dabar išrinktas tuo karaliumi. Tai yra aukščiausia politinė pozicija, kurią gali gauti Šiaurės Vokietijoje. Po to niekas daugiau nebėra e, svarbu. Taigi aš noriu pasveikinti Oldenbergo miesto tarybos e, pirmininką iš socialdemokratų. Sveiki atvykę į mūsų komitetą. Dabar periname prie um, bendresnių klausimų. Karalius dabar suteikė žodį. Ką tipiri? Dėkoju, pirmininkė. E, Deja, mano frakcijos e, e, bendra pranešėjas e, šiandieną negali būti čia. Pirmiausia, Knut Fleckenstein manęs paprašė padėkoti bendra pranešėjui Salafrankui dėl puiko, puikaus bendradarbiavimo ir Jisai tikisi, kad e, kiti etapai vyks taip pat gražiai bendradarbiaujant. Ir e, prašau, paklausykite pono Fleckenstein pranešimo. Šiandieną mes aptarėme e, trečią šios priemonės E, variantą ir e, NPP yra labai e, svarbus, NPP dokumentas labai svarbus toms kandidatėms, kurios nori galiausiai pasiekti narystės Europos Sąjungoje. Tai labai svarbi vidinė dimensija to mums tų šalių ateičiai. Ta patirtis, kurią jie su E, įgyja e, naudodami PNPP fondus ir lėšas e, labai svarbi. Vėliau jie galės atitinkamai naudotis ir vidiniais ES teisės aktais. PNPP paremta daugiametinė finansinė perspektyva 21-27 metas. Ponas Flenkenšainas pabrėžė tris, penkis pagrindinius prioritetus. Visų pirma, ES paramos matomumas regione. Esame pastebėję anksčiau, kad kai kurios šalis ne visai suvokia toks konkrečios tos konkrečios paramos mastą, kurią jau jų gyventojai gauna iš ES. Taip yra labai, e, labai svarbus dalykas mums visiems. Niekur kitur šitas klausimas nėra toks gilus, kaip Serbijoje, kur dauguma gyventojų daro prielaidą, kad Rusija yra didžiausias tarptautinis donoras, nors jie investuoja į juos daug mažiau nei ES. Rusijos pasiūlymas, e, komisijos pasiūlymas nenumatė jokių ypatingų matomumo reikalavimų PNPP lėšoms, bet to buvo numatyta numatytos nuostatos e, NDCA reglamente. Pranešime e, siekiam, siekiama pakeisti matomumo reikalavimus, kad būtų suteikta nauja matomumo dimencija PNPP. Ir e, tai, labai, tai turi parodyti ir pinigų gavėjai, ir pati ES. Antra, mes norime, kad būtų sąžiningai padalinti PNPP, padalintos PNPP lėšos ir labai daugelį metų šitos lėšos buvo e, dalyjamos per sostinę, e, ne ten, kur reikia ir ne ten, kur buvo, gali būti padarytas didžiausias skirtumas, bet priklausomai nuo patogumo ir politinių vėjų. Mūsų pakeitimais labai aiškiai pasakoma, kad šitie pinigai turi būti e, išmokami nediskriminuojamai ir visiems primtinų būdų, atsižvelgiant į vairių regionų skirtingus požiūrius. Ir labiau nutolusios savivaldybės ir etinės grupės daugiausiai yra nutolusios nuo šito žaidimo. Taip pat mes norime, kad atitinkamai šitą sritį stebėtų komisija. Toliau trečia, politinis lygumas yra labai svarbus. Komisijos pasiūlymas jau pabrėžia tas sąlygas, kurios e, yra taikomos PNPP e, paramai ir kokią politinę plėtrą tai turi užtikrinti. Ponas Lekenšonas visai tam pritarė ir pranešime dar kartą pabrėžiama, kad reikia gerbti demokratijos principus ir teisės viršenybės, žmogaus teisų principus ir yra specialus straipsnis, kur kalbama, kad jeigu šitie principai bus sistemiškai pažeidžiami, tai šalis gali būti e, laikinai išbraukta iš PNPP e, e, gavėjų. Ir parlamentas turi būti įtrauktas į šitą procesą tam, kad atitinkamai galima būtų reaguoti pagal deleguotusius teisės aktus. Ir svarbu laikytis ir bendrų vertybių ir tai turės tinkamų, atitinkamų pasiekmių išmokant lėšas. Taigi, turi būti užtikrinta minimali PNPP voko dalis šiems klausimams. Taip pat mes norime pabrėžti plėtros politikos socialinę dimenciją. Pranešimo projektas toliau e, pabrėžia e, socialinį aspektą gyvenant PNPP. Tikslas turi būti apčiuopiamas e, gyvenimo sąlygų pagerinimas ir socialinė sanglauda. Ir tai turi, tuo turėtų būti suinteresuoti ir tie, kuriems yra um, kurie atvyksta Balka, iš Balkanų į, dėl skurdo. Ir socialinių teisių ramstis galiausiai jiems irgi bus tais, taikomas. Tai turi būti e, įgyvendinta į, E, tai turi būti taikoma įgyvendant PNBP prieš jiems prisijungiant prie ES. Labai svarbus socialinis ekonominis aspektas su konkrečiais rodikliais, kurie turi būti atspindėti, atsižvelgiant e, trumpalaikės perspektyvos e, kontekste. Ir taip pat tvaraus vystimosi tikslai labai svarbus. Penktas punktas labai svarbus yra Europos parlamento vaidmuo siekiant užtikrinti demokratinę priežiūrą. Ponas Salafranka jau iškėlė šitą klausimą savo pasisakymą atsakymę. Knut Fleckenstein turi dar klausimų komisijai ir e, pasiūlyme yra numatytas didžiulis pokytis, pokytis tame, kai bus vykdoma visa programa. E, perskirstant lėšas konkrečioms šalims, komisija pati numato savo daugiau lankstumo reaguoti metai iš metų ir toliau pabrėžia tas sąlygas e, su mažiau e, lėšų, kurios yra iš esmės garantuojamos konkrečiai šaliai. Tačiau reikia įvertinti, kaip tai veiks praktikoje ir kaip politinė priežiūra bus užtikrinama. Taigi mes laukiame pratesto bendradarbiavimo su ponu Salafranka ir norime per padėkoti penkiems komitetams, kurie bendradarbiauja rengiant šią nuomonę. Labai svarbu, kad parlamentas e, vieningai dėrėtųsi per trišalės dėrybą. Like noriu padėkoti Kati Pyrį už e, jos pasisakymą pono Fleckenstein vardu ir dar kartą ponė Salafranka dėkoju Jums už pranešimą. Ir dabar mes einame, periname prie diskusijos. Trys kolegos paprašė žodžio. Charles Tenok. Sofko, Antodelį ir pona Schaffhauser. Dar kas nors? Po to, kai pasisakys kolegos, aš norėsiu suteikti žodį ponui uh, Danielson. Ir atsakysite į kai kuriuos klausimus, kuriuos jau um, iškėlė pono Fleckenstein vardu Katė Piri. Taigi pradėsime nuo Charles Tenny, kuris yra atsakingas šešėlinis pranešėjas už EKR rapporteurs. Uh, uh, Dėkuoju, aš noriu padėkoti e, bendra pranešėjams ir ponui Salafrank ir ponui Plekonštain. Labai džiugu matyti, kad e, NPP yra paliekamas atskiras, e, kaip atskira priemonė ir kandidatės valstybės be abejo derasi dėl galimos, galimo stojimo Europos Sąjungą ir Aš be abejo suprantu, kad NPP 3 bus pradėti taikyti po to, kai daugiametė finansinė perspektyva 21-27 e, metų įsigalios. Ir šitas pranešimas be abejo labai atspindi didesnį matomumą ES kandidatėse valstybėse naudos gavėjose. Ir aš visiškai suprantu, e, kad mes turime ats, būti atsparus Rusijos spaudimui, kurį jie kelia Jotkalnyjoje. Ir taip pat noriu pabrėžti, kad piliečiai turi labiau matyti ES nuveikiamą darbą. Aš tikiuosi, kad breksitas bus tik tai klaida, kurią padarė, vienkartinė klaida, kurią padarė mano e, šalis. Mes e, turime padidinti matomumą to, ką daro ES, tam, kad ES narystė būtų realybė. Ir tai, kad mes to nepadarėme mano šalyje paskutinius trejus, e, tris ar keturis dešimtmečius, tai ir parodė, kokią katastrofą tai gali sukelti mūsų ateičiai. Dėl e, padidinto sąlygotumo be abejo turi būti tam, tikros, tam tikri svertai e, ir visgi sunku neturėti omenyje Turkijos, kai svarstome šitą klausimą. Ir aš asmeniškai turiu gilių išlygų dėl tos krypties, kurie, kur link ėjo Turkija pastaraisiais metais. Ir e, mes negalime užmerkti akių prie, prieš e, tai, e, ką, kokios lėšos iš NPP yra skiriamos Turkijai. Ir tai atlieka labai svarbu vaidmenį gaunant paramą iš tų, kurie pasisakė už breksitą, kai balsavo referendume. Taigi mes turėtume nepamiršti e, tam tikros konstruktyvios viprasmybės Turkijos atžvilgių. Ir taip pat norėčiau, kad pereitume nuo geografinio prie teminio finansavimo ir tai pabrėžta pranešime, tačiau e, ta analogija, kad septintas straipsnis turi būti naudojamas, tai tą analogiją galime aptarti. E, kokias e, sąlygas valstybės narės turi įgyvendinti, kad gau, patenkintų stojimo narystės sąlygas. Mes nei formaliai, ne, neformaliai neskatiname jokio paspartinto tvarkarašio, kad, įgyvendintų, kad jos įgyvendintų įgyvendintų e, akį. Tačiau suprantu, kad sustabdymo straipsnis yra labai svarbus e, to, tais atvejais, jeigu būtų e, didžiulių pažeidimų dėl demokratijos, dėl žmogaus teisų. Taigi mes sveikiname komisijos pasiūlymus ir labai malonu matyti, kad bendra pranešėjai stengiasi remti šitais pasiūlymais, o ne juos kažko pakeisti. Ir be abejo, yra labai svarbu, kad kitas parlamentas galėtų pademonstruoti sustiprintą demokratinės priežiūros ir tikrinimo galę. Ir aš tikiuosi, kad EKR frakcija palaikys šitą pranešimą. Ačiū. Tenek. Ačiū Čalžai Tenekui. Dabar suteiksiu žodį ponui Šafhauseriui. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Be abejo, mes kitaip šiek tiek vertiname šį dokumentą. Mes ir prieš pakeitimus tam tikrus pasisakome. Mane stebina tai, kad nepaisant to, kad nemažai valstybių narių nori, kad saugumo politika būtų kuo griežtesnė, vis tiek taikomas yra tas pats principas. Kai kalbame apie stojimą, o mes priešinamės ES tolesniai plėtrai, mes manome, kad reikia jau dabar užtikrinti tvarką dabartinėje Europoje, bet ir, ir priešiname tam, kaip, ir, kaip tai yra daroma, nes tai yra susiję ir su bendra saugumo politika, ir su klimato politika, nes ir čia yra, vyksta įvairių diskusijų, įvairios, įvairių nuomonių. Uh, Pavyzdžiui, tai net ir ne, nepradedant kalbėti apie tai, kas yra kaltas dėl klimato kaitos. Po to teisėjai, dėl... vėlgi, mes manome, kad negalima kurti teisės, kai be valstybės programos skirtos migrantams, karo kurstimas ir, aišku, mes visiškai kitaip vertiname, kas yra karo nusikalteliai Gal reikėtų mums paieškoti tokių nusikaltėlių savo gretose. Ir čia vėlgi pagalba, parama kuri tik tai didinama ir parodo, kuri ši pagalba parodo, kad Europai visiškai nerūpi, ką galvoja žmonės, kad ES nori tapti uh, imperiją, o tai reiškia, kad reikės jai kovoti su tautomis. Ir čia mes šiandien kalbame apie Turkiją, kad nepaisant vis, visos mūsų skaudžios patirties. Vis dar kalbama, kad Turkija nori prisijungti prie ES, kaip ir kai kurios kitos vakarų Balkanų šalės. Taigi akivaizdu, kad mes balsuosime prieš šį dokumentą. Dėkoju. Come... Ačiū. O dabar pereinam prie dviejų EPP. Kalbėtų pirmą. Uh, e, Jelena Zovsko. Uh, Taigi ataskaitoje aiškiai nurodyta, ką reikia patobulinti ateityje. E, Europos e, Sąjungos vaidmuo vakarų Balkanijoje ir požiūrėje Bosnijos e, yra suprastėjęs, reikia investuoti pinigus, padėti šalims, kurios nori tapti ES narėmis Vakarų Balkanuose. E, Turkijai skiriama lėšų, bet taip pat reikia nepamiršti ir Bosnijos Hercegovinos, reikia e, skirti daugiau lėšų šiai šaliai. Šios e, dvi žaidėjos veikia zonoje, veikia srityje, kurią ES seniai pamiršo. Kroatija turi ilgiausią sieną su Bosnija Hercegovina. Taip pat man e, kelia nerimo dėl aukščiausios įgaliotinės e, finansavimo. Kaip e, sakėte, reikia gerinti gyvenimą etninėms grupėms, mažumoms, Taip pat reikėtų skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, nes e, po antro pasaulinio karo mes visi siekiame taikos ES, taigi reikia didinti fondus, skiriamas lėšas, reikėtų lėšas didinti ne 3, o 4 ar 5 procentais, nes tik taip e, galėtume sutaikyti Vakarų Balkanų šalis. Ačiū, pana Savko, Andodeli. Ačiū. Pirmininkė, keturios trumpos pastabos. E, kuriant PNPP fondą, e, buvo remiamasi struktūrinių ir sanglaudos fondų Ir e, manau, kad tai puikus pagrindas, e, kuriuo galime pasinaudoti mokydami būsimas ES valstybės, kaip naudoti ES fondus, kas dėl kažkokių konkrečių tikslų, kuriuos komisija e, nurodė. E, man labai gaila, kad nei žodžio neužsimenama apie e, E, etninių mažumų teisės, apie e, jų įvairovės skatinimą, kultūrų išsaugojimo skatinimą. Nors aš žinau, kad e, tai yra apibrėžiama kaip viena pagrindinių vertybių ES sutartyse ir taip pat kaip pagrindinis Kopenhagos kriterijus. Aš žinau, kad uh, Daugelie reglamentų dėl ES fondų, kurie galioja sąjungos e, valstybėms narėms, yra įtraukiamas teisės viršenybės kriterijus. Bet čia juk kalbame ne apie valstybės narės, o apie valstybės kandidates, kurios dar tik kūrė institucijas, e, demokratiją, kurios ruošiasi tapti ES narėmis pasitelkiant šių fondų lėšas. Uh, Todėl turime aiškiau apsibriežti gairias, kad tas mechanizmas veiktų tinkamai. Ir visų ketvirta ir galiausiai e, tarp valstybiniai projektai. Aš manau, kad labai svarbu, e, kad ES taptų matoma, apie tai kalbama ataskaitoje, bet taip pat labai svarbus ir e, tarp valstybiniai projektai pasienio zonose. Ten reikia skatinti ES matomumą ir reikia tuos pasiūlytus 3 procentus e, padidinti iki dabartinio lygio, iki 4 ar netgi pakelti procentų labiau iki 5 procentų padidinti. Ačiū Andudelį. Daugiau kolegų žodžio nepaprašė, todėl dabar suteiksiu žodį e, generaliniu direktoriui Kristianui Danielsui. Ačiū Jūsų didenybę. Norėčiau pradėti pasveikindamas pranešimą ir dėkodamas bendra pranešėjams. Puiki, puikus pranešimas jį mm, atkreipia, pranešime atkreipiamos dėmesys į probleminės rytis. E, svarbu, kad pabrėžiama ta strateginis požiūris. Visi mes e, labai orientuoti į veiksmą, į nurodoma, kad priemonė turėtų būti turi, taikoma aut automatiškai ir taip toliau. Labai svarbu užtikrinti, kad tos e, e, pasirengiančios narystiai šalis e, galėtų pasinaudoti tokią priemonę. Nes svarbu nepamiršti socioekonominio elemento, į tai buvo atkreipiamas dėmesys. Taip pat švietimas labai svarbi sritis, vertinant iš narystės perspektyvos platesnė prasme. Uh, vietinė valdžia e, tikrai vaidina pagrindinį vaidmenį. Pilietinė visuomenė, tarpvalstybinis bendradarbiavimas taip pat labai svarbus. Mes e, pasižymėjom pastabą dėl mažumų. Tikrai tai yra labai svarbu, bet paraginčiau jūs pasižiūrėti į antrą priedą, kur yra išvardytos įvairios uh, sritys, kuriuose kalbam apie bendradarbiavimą ir ten kaip tik tam antram priedė ir įtrauktos mažumos. Matomumas, jūs jį pabrėžiate. Aš taip pat sutinku, kad reikia didinti ES matomumą. Buvo kalbama apie e, vieną valstybę, bet reikėtų tą taikyti ir kitoms valstybėms. Ir tikrai to matomumo mes neskatinome pakankamai, tą reikėtų daryti aiškiau. Yra įsteigtas ES e, forumas, kurio kaip tik užduotis ir bus e, stiprinti matomumą. E, turiu pasižymėjęs tris problemės rytis, kurias reikėtų kiek plačiau aptarti visų pirma plėtros politika ir ES politika. O PNPP yra priemonė, kuri padeda įgyvendinti šią politiką, parengti valstybės plėtrai. Todėl PNPP įtrauk, e, e, galioja kiti dokumentai ir komisija yra visiškai atsakinga už šią priemonę nuo pat pradžios iki pabaigos. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, tai atspindėta ir teisės aktuose. reikėtų į tai atsižvelgti, nes dabar formuluotė pranešime kiek kitokia negu EEAS tekstuose. Deleguoti į teisės aktai ir jų panaudojimas. Aš čia detaliai neišsiplėsiu, nes, man atrodo, čia dažna problema, apie ją dažnai kalbama, komisijos pozicija jums yra visiškai žinoma ir tai yra glaudžiai susiję su valdysena ir apie valdyseną mums ir toliau reikės kalbėti. Mes žinom, koks e, yra parlamento požiūris, tas požiūris aiškiai išdėstytas pranešime ir tą valdyseną reikia gerinti, parlamentą reikia labiau įtraukti į šį procesą, dėrybos vyksta, e, bet e, šį klausimą labai svarbu įtraukti į darbo atvarkę komisijai labai svarbu o, glaudesnis dialogas su Europos parlamentu. Ir galiausiai dėl suspendavimo nuostodos. Tai galėtų būti veiksminga priemonė, tačiau mes sutarėm, kad jos nereikėtų įtraukti į individualių priemonių sąrašą. E, tą kalbėjo ir jūsų pasisakę kolegos. Tačiau labai svarbu reaguoti į konkrečius vykstančius įvykius ir visi e, sutikime, kad šiandien galime tą padaryti ir taip darome. Ir kalbant apie PNPP, galėtume pateikti Turkijos pavyzdį. Taigi tiek pastabų pirmininkė, bet e, nekantrai laukiu tolimesnio dialogo šios priemonės kontekste. Ačiū, ponė Danielson. Kolegos, ar dar turėtumėt kokių klausimų ar pastabų? Panašu, kad ne. Ar bendra pranešėjai norėtų e, pasakyti baigiamosius žodžius, ponas Salafranka? Ačiū, pona pirmininkė, ačiū visiems kolegoms už pasisakymus. Ačiū, kad diskutuojate tokios svarbos, svarbios finansinės priemonės klausimų. E, reaguoju į e, kelių kolegų pastabas mažumos tikrai yra minimos, Antram priede A daly čia kalbama apie tai, kad tai yra prioritetinė sritis. Labai svarbu, kad mažumos turėtų prieigą prie šių fondų. Aš taip pat norėčiau priminti, kad trečiame straipsnėje aiškiai kalbama apie tarpvalstybinius projektus. Tai taip pat yra prioritetinės rytis su Fleckensteinu turėtume pasitarti ir galbūt kažkaip aiškiau, griežčiau suformuluoti šį tekstą ir aiškiau įtraukti tarp valstybinius projektus dėl pono Nilsono komentarų. Žinoma, kad komisija vaidina pagrindinį vaidmenį e, įgyvendinant šią priemonę. Taip pat, e, bet mes norėtume, kad ir ES išorės veiksmų tarnyba būtų įtraukta į šį procesą, o parlamentas turėtų e, veiksmingiau įsitraukti į būsimus priemonės įgyvendinimo etapus. Taigi štai todėl ir norime konstruktyvaus dialogo su institucijomis, uh, kad galėtume užtikrinti, jog ši priemonė atlieptų poreikius, kurie buvo nurodyti mūsų institucijoje. Kas dėl galutinių debatų ir balsavimo. Glaudžiai bendradarbiausime su šešėliniais pranešėjais ir taip pat lauksime kolegų pastabų kad galėtume patobulinti dokumentą. Aš tik noriu pabrėžti, kad su ponu Fleckensteinu mes puikiai bendradarbiavome ir labai tikiuosi, kad tas puikus darbas vyks ir ateityje. Ir aptarsime dokumentą su e, komisija ir taryba. Ačiū. Dėkuoju, ponui Senafranka, kad taip ir Tu norėsim kažką pridurti? Ne? Gerai. Tuomet mes baigėme pirmąjį pranešimo projekto svarstymą. AFET komitete balsuosime vasaro ketvirtą dieną dėl šio dokumento, taigi dar toli tas balsavimas, o pakeitimus galima teikti iki lapkričio 26 dienos 11 valandos. Komitete mes balsuosime vasario ketvirtą dieną. Tai kągi. Uh, Dabar galime perėti prie 15 klausimo, prie pranešimo dėl 2018 m. komisijos ataskaitos dėl Turkijos. Mūsų pranešė yra Gatai Pyriai. Daugiau nieko negaliu pridurti, taigi daug nedėlstamas iš karto suteiksiu žodį mūsų pranešėjai, prašau. Ačiū. Dar kartą dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbėjai kolegos, Aš norėčiau trumpai Jums pristatyti šį pranešimą, šio pranešimo projektą, nes gal dar kai kas neturėjo laiko su juo susipažinti. Taigi, iš esmės mes pirmiausia, kalba, pradedame nuo dabartinės situacijos Turkijoje, ypatinga dėmesį skirdami tam, į ką nuolat atkreipė dėmesį Europos parlamentas. Tai yra viskas, kas patinka į 23-24 skyrius. Mes džiaugiamės, kad yra panaikinta nepaprastoji papra padėtis, kuri buvo pratesta septynės kartus. Per tą laiką įvyko daug žmogaus teisų pažeidimų Turkijoje. Ir kartu mes apgailėstaujame, kad buvo patvirtinti nauji teis, teisėkuros pasiūlymai, pagal kuriuos bus išsaugotos, išsaugoti galiojimai, kurie buvo suteikti prezidentui, kai galiojo įsigaliojo nepaprastojo padėtis. Ir tai nėra gerai. Be to pranešime aš priiminu, kad 150 tūkstančių žmonių buvo sulaikyta po to, kai buvo įvyko bandymas vykdyti valstybės perversmą ir dar 50 žmonių dar yra kalėjime. Po to, da, kai buvo įvesta nepaprastoji padėtis, daugiau nei 152 tūkstančiai valstybės tarnautojų, tarp jų da, labai daug mokytojų, da, gydytojų, akademikų, da, teisėjų ir prokurorų buvo a, nušalinti nuo savo pareigų. Ir jums yra žinoma, ko gero, kad a, tai tikrai turėjo da, labai nepalankių padarinių tiek šiems asmenims, tiek jų šeimoms. Ir tai taip pat sukūrė da, ilgalaikę socialinę politinę stigma, jų stigmatizaciją bei apsunkino jų poli, ekonominę padėtį. Mes taip pat e, apgailėstaujame, kad kišamasi yra teisėjų ir prokurorų darba, išreiškime susirūpinimą dėl neproporcingų ir savavališkų priemonių, kurios apriboja raiškos žiniasklaidos laisvę ir prieigą prie informacijos. Taip pat apgailėstaujame, kad vis mažėja pilietiniai visuomeniai skirta erdvė. Ir 13 mokslininkų neseniai buvo sulaikyti ir vienas iš jų vis dar kali kalėjime. Toliau mes kalbame apie padėtį Turkijos pietryčių regione, nes ir tenai yra pažeidinėjimos žmogaus teisės ir dėl to neatliekama jokių tyrimų. Ir žinome, kad labai daug uh, pareigūnų taip pat buvo nušalinta nuo pareigų ir juos pakeitė patikimi prezidentui asmenys. 2019 m. kovo mėnesį tenai turėtų vykti rinkimai ir tai, tai tie rinkimai turėtų būti panaudoti tam, kad galima būtų atkurti tiesioginio demokratinio valdymo gal, uh, principą, įskaitant ir Turkijos pietričių regione. Kaip kolegoms yra žinoma, du parlamento nariai, vienas iš Respublikonų partijos ir keli Demokratų partijos nariai buvo sulaikyti, įskaitant Selahatin Demirtas, Europos žmogaus teisų teismas vakar paskelbė sprendimą, kuriuo reikalauja jį nedelsant paleisti. Ir e, Turkija yra Europos tarybos narė ir jį privalo gyvendinti šį teismo sprendimą. Dar vienas atvejs, kurį mes minime pranešime, nors atrodytų keista būtų minėti konkrečias pavardės, kaip 50 tūkstančių žmonių kali kalėjimuose. Bet mes vis dėlto minime vieną pavardę, Osman Kavala. Uh, E, jis yra politinė, politinės oponentas, nepriklausantis jokiai partijai. Jis kalė jau visus metus ir jam nepateikta jokių kaltinimų. Toliau, praeitais metais Venecijos komisija įvertino pakeitimus, kon, konstitucijos pakeitimus susijusius su naujos prezidentinės, prezidentinės sistemos kūrimu. Ir Venecijos komisija nusprendė, kad šioje sistemoje trūksta tinkamo įvairių valdžių tikrinimo ir kontrolės sistemos ir kad neužtikrintas yra vykdomosios ir teisminės valdžios atskirimas. Ir mes norime labai aiškiai pasakyti, kad viskas yra susijęs su žiniasklaidos laisvė, su e, e, e, teismų padėtimi. Čia niekas negerėja. Ir matome, kad yra įgyvendinama dabar nauja konstitucija, ne vis, visiškai nepaisant Venecijos komisijos pareikštų pastabų, nepaisant Europos parlamento ir komisijos susirūpinimo. Taigi e, ne, nieko kito nebelieka mums daryti, e, tik kaip paprašyti, kad būtų laikinai sustabdytos darybos su Turkija. Jei mes paprašysime, kad formaliai tos darybos būtų sustabdytos, tai reikš, kad mes turėsime taip pat ir pagalvoti, kaip naudoti e, pasirinkimo narystai paramos priemonės lėšas. Praeitais metais mes nusprendėme. Va, kad lėšos pagal antros ir trečiosios kartos PNPP e, būtų skirtos labai konkretiems veiksmams, e, tai, tai ir tiems, kas skatina pilietinį visuomenę, akademinį dialogą, studentų mainus bei žurnalistams skirtas platformas. Be to šiame dokumente aš apgailėstauju, kad šis parlamentas, kuris dešimt metų reikalavo, kad būtų pradėtos darybos dėl 24 ir 23 skyrių, ir kad būtų panaudotos tam tikros lėšos, kurias šiuo metu blokuoja taryba. Kogi mes galime tikėtis ateityje? Mums visiems būtų naudinga Europoje, jei Turkija būtų demokratiška ir stabili. Taigi, kokias priemonės mes dar turime tam, kad galėtume kuriomis gal dar galėtume pasinaudoti. Taigi pranešime aš sakau, kad aš manau, kad mes turėtume neužtrenkti durų tam, kad galima būtų modernizuoti ir uh, tobulinti mūtų sąjungą tarp ES ir Turkijos. Bet be abejo, reikia reikalauti, kad kartu būtų vykdomos demokratinės reformos. Ir tai taip pat būtų mums galimybė plėtoti dialogą dėl klimato kaitos ir darbuotojų teisų. Dėl darbuotojų teisų beje pranešime mes kalbame kad statant naują Stambulo oro uostą 39 darbuotojai žuvo per nelaimingus atsitiki, atsit, atsit, 38 žmonės žuvo ir 31 e, protestuotojas buvo sulaikyti po to. Ir Ir aš manau, kad jeigu mes susijęsime da, vizos liberalizavimo klausimus, muitų sąjungos modernizavimo klausimą ir tam tikrus teisinius reikalavimus, mes parodysime Darukė, kad mes nenorime jos izoliuoti. Toliau dėl migracijos. Vėlgi mes turime čia tiesėti savo pažadus. Tai, turime teikti ilgalaikį finansinę paramą ir perkelti migrantus į Europos Sąjungą. Ir paskutinis klausimas. Kipras, žinau, kad ne, tai klausimas, kuris rūpi kai kur, e, tikrai ne, nemažai kam šiame parlamente. Mes žinome, kokia yra mūsų pozicija ir mes tiesiog pakartuojame tą, patą, tą pačią poziciją, kuri galiojo pas, Europos parlamente jau ketverius metus. Kodėl mes negalime viso kito, visų kitų klausimų paminėti, taip yra todėl, kad e, mus riboja šio dokumento apimtis. Pakeitimus galime teikti iki gruodžio 11 dienos. Ir aš tikiuosi, kad mes kaip ir praeities metais galėsime nusiųsti labai aiškę žinę Turkijai. Ir tikiuosi, kad per rinkimų e, metus mes galėsime lygiai taip pat užimti labai aiškę poziciją. Ir kad teiksite pakeitimus, prašau padaryti viską, kad tie pakeitimai būtų konkretūs ir kad būtų konkrečiai susijęs su mūsų santykės su a, Turkija. Ir tikiuosi, kad kolegos mane supras ir mums pavyks sėkmingai parengti šį mūsų penktųjų darbo metų pranešimą dėl Turkijos. Dėkoju, Katė. Daug kas nori pasisakyti. Turkija domisi daug kas. Aš nusprendžiau padaryti štai, ką aš dabar suteiksiu uh, ke, uh, žodį šešėlėms pranešėjams po keturias minutės kiekvienam. Ir po to kiti kolegos galės pasisakyti, bet jie turės šiek tiek mažiau laiko. Taigi pradedame nuo Renatos. Dėkoju, pirmininkė. Uh, ką Tepiri į, manęs, į mane e, žiūrio, e, žiūrėjo taip keistai, e, tačiau aš nesu tokia kūrybinga su, su pakeitimais, nors jų yra tikrai ilgas sąrašas. Taip, mes turime pasistengti jeigu mes turėsime labai trumpą tą pranešimą, tai reiškia, kad bus praleisti labai svarbus dalykai. Mes visi gerai žinome, kad kaip vystėsi Turkija nuo um, pastaraisiais metais. Žinome, kad 2017 m. Liepos mėnesį buvo parengtas Turkijos uh, pažangos parengta Turkijos pažangos ataskaita ir e, žinome, kad tą apžvalgą apžvelgė, pas, tą pažangą apžvelgė paskutinė parlamento rezoliucija, panašiai šitą, kad ir teisingai pasakė, e, pasakė kai, kuriais, kai kuriais punktais, tačiau dėl kai kurių punktų mes norėtume daugiau aiškumo. E, Teisės viršenybės principas, e, e, žodžio laisvė e, smarkiai pasistumėjo atgal Turkija šiuose srityse. Ir reikėtų tai paminėti. Aš labai sveikinu tai, kad Kati Piri dar kartą pabrėžė, jog mes reikalaujame oficialiai sustabdyti diskusijas e, su e, e, Turkija ir dėrybas oficialiai nutraukti. ir visgi mes susilaikome šiuo klausimu ir parlamentas turėtų labai daug aiškiau pasisakyti šiuo klausimu. Galbūt kai ko trūksta kai kurie dalykai, kurie buvo ankstesnėje ataskaitoje, čia yra praleisti. Pavyzdžiui, Kipro klausimas 19 dalis. Mes nemanome, kad tai atspindi šio klausimu vykusias, e, vykusius paskutinius įvykius. Taip pat galbūt reikėtų daugiau pakalbėti apie Turkijos apgyvendinimo politiką Kipro atžvilgių. Ir taip pat tas agresyvės priemonės, kurias a, Turkija a, vykdo Kipro Respublikos teritorijoje, turėtume labai aiškiai tą pasakyti. Tačiau, kaip jau sakiau, yra jau ir taip daug pakeitimų pasiūlyta. Taip pat man trūksta tiksliai apibūdintos problemos, kaip Turkija elgėsi su savo kaiminėmis valstybėmis, pavyzdžiui, su Graikija arba situacija Arme, su Armenija. Armenija ir e, yra e, santykių normalizavimo protokolai e, pasirašyti 2009 metais, tačiau Turkija jų neratifikavo. Ir dėrybos kovo mėnesį buvo sustabdytos. Taip pat tikėjimo laisvės tema labai svarbi ir ramėjų situacija turi būti tinkamai atspindėta. Mes mums reikalaujant aramėjai gali dabar lankyti savo atitinkamus vienuolynus ar šventovės, tačiau e, tai yra tik tais pastatai. Jeigu savininkas reikalauja, pateikia teisę, e, reikalavimą gražinti jam žemės sklypą, tai e, tas sklypas jiems yra gražinamas. Uh, o valstybė turėtų daryti atvirkščiai, tokiu atveju savininkams turėtų būti išmokama kompensacija ir šitas žemės klypas nacionalizuojamas. Ir dėja, taip nėra. Ir Taip pat manau, kad mes turėtume pakalbėti apie tur, iš trečiųjų šalių Turkijoje esančių mokytojų situaciją iš Kosovo, iš Moldovos ir e, taip toliau. E, labai gaila, kad Pirmas, pirma dalis to, e, pas, prasideda žodžiu welcomes. Tai yra e, dabar yra atšaukta ypatingoji padėtis, tačiau pirma pastraipa prasideda žodžiu welcomes ir man atrodo, kad tai yra netinkama. Turėtume pakeisti arba performuluoti. Taip pat yra kitų pastraipų, kurias norėtume pakeisti. Pavyzdžiui, 32-34 straipsnio atida, darybo atidarimo mes nebenorėtume minėti. Ir e, norėčiau e, padėkoti pranešėjai už labai svarbius e, pakeitimus ir tikimės, kad galėsime toliau puikiai bendradarbiauti. Labai dėkoju. EKR frakcijos vardu ponas Felder. Dėkoju visų pirma. Noriu pasveikinti pranešėją, parengus tekstą, kuris kalba apie faktus. Žinau, kad jūs turėjote labai daug ką praleisti. Skaičiau pranešimą du kartus labai atidžiai. Ir man padarė įspūdį keli keli dalykai. Ir aš neturėjau pakankamai laiko visą tai e, detaliai ištirti. O kaip dėl užsienio reikalų e, politikos, kurią vykdo Turkija regione? Taip pat yra kitas klausimas, kuris e, išprovokavo labai daug turkų diasporos E, Europoje. Ir reikėtų pagalvoti apie viso to įtaką, kurią tai turi Turkijos religiniai bendruomeniai Niderlanduose, Vokietijoje. Tai daro įtaką ES ir Turkijos santykiams. Aš e, tikiuosi, kad jūs sutiksite. Taip pat e, yra santykių su protestantų e, bažnyčia Turkijoje. Jie man sakė tokių dalykų, kurie man kelia didžiulį nerimą dėl to, kaip vystysis Turkijos visuomenė. Ir kur link eina šitą respubliką dabar e, vadovaujant Erdoganui ir koks yra šitas režimas, kokie jo simptomai, mes turėtume pasigilinti tiesiai į to e, režimo kilmę, šaknis. Atrodo, kad Erdoganas Nu, nusiteikęs prieš musulmonų brolyje. Ir ką jie turi omenyje, e, kalbėdami apie arabų disidentus, o kaip su, e, dėl Turkijos santykių su jos kaiminėmis valstybėmis. Taigi mes matome, kad Izraelio vaidmuo ir tie antisemitiniai šalies jausmai e, klesti Turkijoje, kaip dėl Turkijos visuomenės, kaip dėl tų turkų, kurie e, labai pasisako už tai, jog e, Turkija turėtų likti sekuliarnę valstybę, paus, pasaulietinę. Ar ką daro Erdoganas, ar jis nori, nori e, įsteigti Islamo Respubliką. Taigi savo e, e, ruoštų tai turėtų įtaką mūsų santykiams su Turkija. Labai dėkoju už tai, kad išklausėte mano komentarus. Dėkoju, ponė Velder. Dabar mes Pername prie kito kolegos iš Niderlandų, iš Aldės. Dėkoju. Pone pirmininkė, per ilgai nekalbėsiu. Aš manau, kad Kati Piri labai gerą darbą atliko savo pranešime. Dar kartą tai parodo, kad Europos parlamentas yra principingas ir aiškus, kai kalbame apie santykius su Turkija. Ir labai gaila pasakyti, kad mes esame e, e, vienintelė tokia institucija ES. Mes kalbame apie svarbius asmenų santykius, apie įkalintus žmonės, kaip pavyzdžiui Kosman Kavala, ir kad yra sprendžiamos labai sisteminės problemos, kaip pavyzdžiui teisės viršenybės ir kitų demokratinių principų nykimas. Ir labai svarbu paminėti apie teisės viršenybės principą internete, maž, mažumų teises, LGBT, moterų, mergaičių teises Ir e, manau, kad e, tas bendras teisės viešinybės principo pabrėžimas labai svarbus. Ir aš suprantu tą poreikį, kad reikia e, palikti galimybę e, veikti muitų sąjungai, tačiau e, tuo pačiu metu mes negalime pritarti e, tokių paviršinių santykių, kurie atsiranda kaip alternatyva siekiant narystės. Aš manau, kad tai būtų klaidinimas. Ir pirmiausia, turėtų būti vertybės. Ir aš tikrai pabrėžiu, kas bebūtų po to, E, kad mes turime tai e, akcentuoti. Ir taip pat mes turime kitą alternatyvą, kalbant apie migracijos sustarimą. Mes e, tikrai turime ieškoti gerų sprendimų. Ne tik todėl, kad turime tiek daug skaičių, iššūkių, bet skai, skai, tokius aukštus skaičius, bet ir todėl, kad turime labai daug kitų iššūkių, pavyzdžiui, e, vaikų e, išnaudojimas darbų, seksualinės išnaudojimas ir kitos problemos. Nu, baigdama norėčiau paminėti e, Žmogaus teisų komiteto vizitą kuriam aš vadovau, mes buvome priimti aukštų lygmenių, mūsų tiko trys ministrai ir visi, kaip matėte spaudoje, e, savo pareiškimuose teigė, kad e, Turkijos vyriausybė suinteresuota gerinti savo santykius su ES. Ir aš manau, kad yra gerai, kad mes e, pasakėme, kad svarbu ne žodžiai, o darbai. Tai mus įtikins, kad e, jūs laikotės konstruktyvaus požiūrio, nes mes susidurėme su tokia erozija, kad mes pradedame tikrai nuo labai žemo taško atstatydami pasitikėjimą. O tam uh, mums reikia prieigos prie atsk, uh, asmenų dirbančių vyriausybėje, tai apima ir pranešėja. Ir uh, nenoriu jokių teiginių susijusių su mūsų pranešimu parlamente, kurie uh, būtų mm, pa, pavadinti negaliojančiais. Ir mes matome, kad Turkija tikrai nedaro nieko, kad atstatytų konstruktyvius santykius ir pasitikėjimą. Ir jeigu to nori Turkijos vyriausybė, tai būtų labai gera proga dabar pakeisti toną. Ačiū. Dabar ponia Valero, žalieji. Labai ačiū. Aš švediškai kalbėsiu. Galiausiai mes kalbame apie pranešimą, kurį e, parengė 17 metais komisija ir labai gaila, kad taip ilgai užtruko, kol mes e, parengėme savo pačių pranešimą. Ir aišku, turbūt yra tam rimtų priežasčių. 2009 metais mes turime, turėsime atlikti naują patikrinimą. 2017 metais niekas nebuvo pradėta ir tai turėjo savų pasiekmių. Ir mes dabar negalime slėptis už to, kas įvyko 2017 metais, o turime atsižvelgti į tai, buvo, kokia pažanga buvo padaryta 2018 metais. vasarą aš lankiausi Ankaroje ir Džarbagirė. Ir e, norėčiau e, pranešti, kad iš tikrųjų kolegos iš žaliųjų frakcijos e, pasisakė prieš invaziją. Uh, Ir e, labai svarbu mums stebėti e, teismo, vykstančius teismo posėdžius ir juos komentuoti. Du e, suimti asmenys per tą laiką buvo paleisti, tačiau naujas teismas vyks sausio mėnesį ir mes turime žiūrėti, kas bus tada. Yra svarbu stebėti įvykius Turkijoje. Todėl yra gerai, kad mes siuntėme savo delegaciją, tačiau mes bet kokiu atveju turime e, stebėti situaciją. O e, apsilankimas Čerpakyrė. Džar, tai E, mes e, matėme, kad e, kokios buvo to konflikto pasiekmes ir buvo pasiūlyta toje vietoje pastatyti prekybos centrą. tačiau e, viską nori nugriauti, kas ten stovi, kažką kitą pastatyti, tačiau tai yra kult, prarastas kultūrinis paveldas ir mes jį turime apsaugoti. Ir mes kaip kaimynai galėtume pateikti pasiūlymų. Turiu klausimą. Dėl 13 punkto. E, dėrybų dėl narystės formalus sustabdymas. Labai svarbu, kad mes toliau teiktume Turkijai PNPP lėšas. Galbūt būtų įmanoma e, sustabdžius darybas toliau teikti šitas e, šitas e, lėšas, tačiau tai yra e, savame viens kitam prieštaraujantis dalykai ir aš e, matau tai šiame tekste. Ir neužtenka modernizuoti muitų sąjungą prieš randant, pamatant, ką konkrečiai jie modernizavo. Mes turėtume suformuluoti reikalavimus prieš toliau e, kažką darant. Aš nepasitikiu ortogano žodžiais, mums reikia konkrečių faktų. Ačiū. Thank you, Ms. Valero. For... Ačiū, ponia Valera, o dabar guė vardu ponui Hadži keturiom minutėm suteikiu žodį. Ačiū pirmininkė. Tiesa, kad pastaraisiais metais e, Turkija rodė palankumą Europos Sąjungai ir norą prisijungti prie Europos Sąjungos. Delegacija pajautė tai. Tačiau kai kurios rytis iš tiesų pablogėjo. Nematom jokių faktų, kad Turkija faktiškai įgyvendintų ES vertybės, kad vykdytų Turkijos demokratizavimą. Muitų sąjunga su Turkija, tas klausimas mums yra labai svarbus, į jį norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Manau, kad e, e, Turkija svajoja apie bendradarbiavimą su ES ir nori sušvelninti muitų nuostatas. Tačiau tuo pačiu sakom, kad Turkija nebus priimta prie ES ir gal tikimasi, kad ta muitų sąjunga pakeis prisijungimą prie ES, pakeis narystę. Kadangi e, dėl Turkijos tapimo ES nare dirbame jau ne vienerius metus, tas e, E, Turkija galėtų tapti mūsų nare, jeigu Turkija nueitų demokratijos keliu. Taip pat reikėtų nepamiršti ir Kipro problemos. Panašu, kad ši problema nesprendžiama, mažėja galimybių išspręsti Kipro problemą. Panašu, kad e, e, Erdoganui įmantis tokių veiksmų, darant tokį baisų e, spaudimą, jis klauso prezidento Trumpo nuomonės. Ir nemanau, kad tas, tas, ta problema bus išspręsta. Nežinau, kaip reikėtų mums komunikuoti su Turkija, kad jie suprastų, kad uh, E, turkai suprastų, kad turi eiti demokratiškesniu keliu. Panašu, kad politinės valios trūksta ir joks spaudimas Turkijai nepadėtų. Ačiū. Ačiū kolega, ponui Šafhauseriui žodį suteikiu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jei Turkija nebūtų NATO narė, mes niekuomet nekalbėtume apie jos stojimą į Europos Sąjungą. Ši šalis ne, nepatektų į Europą nei pagal savo, uh, nei kultūriškai, nei civilizaciškai. Ne, ji ne, niekuomet nebuvo Europos kultūros ir civilizacijos dalimi. Šiandien kolegos su, pagaliau pamatė tikrovę. Ir mes to žinojome nuo pat pradžių. Džiaugiuosi, kad jūs pagaliau pradedate kalbėti apie tai, kad gal jau gana kalbėti apie tą stojimą. Tik tai, kad mes norėtume dabar, kad elgtumėmės šiek tiek griežčiau, mes turime nustatyti labai aiškius muitus šiai šaliai. ir mums netinka nei kaip ji da, tvarkosi nei viduj, nei išoriai. Mums bandoma pateikti Erdoganą kaip kažkokį demokratą, bet mes žinome, koks jis iš tikrųjų yra. Mes žinome, kad musulmanų broliu, brolius jisai remia, o jie nori mūsų paver, Europą paversti visiškai musulmonišką, jie to ir siekia. Ir pažvelkite, kas vyksta Vokietijoje, Prancūzijoje, paskaitykite, kas tenai vyksta. Vyksta karas. Turkija uh, rengia karą Europoje. Ir jūs duodate jai tą virvę, su kuria jie mus pakars. Reikia baigti visą tai pasiruošimas narystiai reikia labai aiškiai pasakyti, pasakyti tais atvejais, kai mes turime priešą, kad turime tą priešą. Reikia griežtai elgtis. Aš džiaugiuosi, kad žengėme į priekį šio, šioje srityje. Tačiau aš vis tiek man, manau, kad mes neturime kištis į Turkijos vidaus reikalus, bet tačiau mes turime vertinti tai, kaip Turkija elgesi mūsų atžvilgiu, kaip ji mus šantažuoja dėl migrantų. Uh, kaip jį da, ir, uh, Turkija ir jos prezidentas vykdo islamit, uh, e, islamitizaciją. Uh, e, turime apie tai kalbėti tam, kad galėtume aiškiai viską suvokti. Ir komisija, ir išorės veiksmų tarnyba dar kartą rodo, kad, visiškai, kad jos yra visiškai nekompetentingos institucijos ir jos tiesiog nemato to, kas vyksta. Dėkoju. Okay, thank you. Ačiū, panui Šafhauzeriu. Dabar suteiksiu žodį panui Epididėjus. Ačiū, pirmininkė. buvo parengta ne viena ataskaita dėl padėties Turkijoje ir dėl to, kad Turkija turi padaryti, kad įstotų Europos Sąjunga ir kurgi visi tie pranešimai mus nuvedė. Europos Sąjunga Turkijos reikalą vertina labai hipokritiškai. Pripažįsta, kad Turkija naudoja smurtą, pažeidžia žmonių teises. Turkija vykdo išpolius prieš kitų valstybių žmonės. Tai nėra demokratija. Ir nepaisant visų šių dalykų, ES siekia skirti lėšas Turkijai. Ir siekia e, priimti į ES, bet Turkija juk nėra europietiška šalis. Mes kalbam apie muitų sąjungą, kalbam apie e, vizų išdavimą lengvesniam sąlygom, kalbam apie Turkijos remimą, fondų skirimą Turkijai. ir nekreipiam dėmesio į tai, kad Turkija nėra demokratiška šalis. Manau, kad jeigu sustabdytume dėrybų procesą, e, manau, kad reikėtų sustabdyti dėrybų su Turkija procesą. Ačiū ponui apie didėjus. O dabar galop keturiom minutėm su suteikiu žodį vicepirmininkui delegacijai e, ryšiam su Turkija, ponui Kirkos. Ačiū. Ačiū. Noriu padėkoti Kati Pyri už labai kruopštų darbą. Visiškai jai pritariu. Sutinku, kad tos priemonės, kurių Turkija neva laikosi po valstybės perversmo, e, jų nepakanka, jos yra pernelyg vėlyvos ir sutinku su Katipiri išvadomis, kad e, dėrybos su šia šalimi tai yra mm, ES būdas sukurti ryšius. O jeigu nutrauktume dėrybas, jas suspenduotume, tai neturėtume ilgalaikės veiksmingos priemonės. Tačiau tą priemonę mes dabar turime. Jeigu suspenduotume dėrybas, tai Turkijos žmonėms nusiųstume žinutę, kad ES nebesikiš į Turkijos padėtį. Kalbu, pavyzdžiui, apie muitinių modernizavimą, apie muitų sąjungą. Taigi, jeigu nusiųstume tokią žinutę Turkijos pilietiniai visuomeniai, e, neprisidėtume prie demokratijos proceso. Neturėtume nutraukti visų uh, ryšių neturėtume sudeginti visų tiltų su Turkija. Kiek žinau, visos vyriausybės, įskaitant Kiprą ir Graikiją, pasisako prieš visišką e, dėrybų nutraukimą. Nevyriausybinės organizacijos taip pat pasisako prieš, kalbu ir žurnalistų, pilietinės visuomenės vardu. Aš žinau, kad visos šios suinteresuotos šalis nori bendrauti su Turkija ir nenori nutraukti dėrybų. Jeigu tas e, dėrybas nutrauktume, atsidurtume aklygatvėje. Turime e, dar kartą priminti įsipareigojimus kad galėtume kalbėti apie ES ryšius su Turkija. Reikia nepamiršti e, migrantų naštos. Tas klausimas yra labai svarbus. Reikia nepamiršti e, mūsų santykių su Libija. Ji prisijėmė dalį naštos. O ko kokią žinutę nusiųstume Turkijai, jeigu uždarysime duris ir sudeginsim visus tiltus. Tai tiesiog de facto gal reikėtų išaldyti tuos santykius, bet aiškiai apsibriežti, ką darysime ateityje, nes kitaip žaidimo mums laimėti nepavyks. Ačiū. Ačiū. Tiek kolegų prašė pasisakyti, o dabar Šešėliniai pranešėjai pasisakė, o dabar dešimt kolegų dar paprašė pasisakyti, taigi kiekvienam suteikiu po nedaugiau kaip dvi minutės. Pradėsim nuo pono Kuko. Visų pirma, norėčiau padėkoti Katipirį už jos įsipareigojimą. Uh, taip pat e, padėkoti už realistišką pranešimą. Suprantu, kad e, tokį pranešimą renkti nebuvo lengva esant tokiom situacijom, tokiom aplinkybėms Turkijoje, bet žvelgiant iš geopolitinės perspektyvos, dėja, bet e, paskutinis pranešimas yra tarsi regresas, juo E, matom, kad e, situacija Turkijoje prastėja ketvirta, penkta, šešta ir ketvirtos dalys, ten aiškiai pabrėžiama, e, pabrėžiamos problemos teisėje, kurios teisės priežiūros srityje. Taigi mums reikėtų rasti būdų bendradarbiauti su Turkija formaliais e, kanalais, bendradarbiaujant su parlamentu, su parlamentarais iš, iš visų partijų. Ir mes turime nus, nusiųsti aišku e, signalą ir priminti apie europinės vertybės. E, mūsų bendradarbiavimas keliose srityse vis dar įmanomas, kalbant apie migraciją, saugumą, klimato kaitos mažino. Tačiau tai įmanoma tik tai tuo atveju, jeigu Ankara nueis e, teisinga kryptimi. Reikėtų įgyvendinti e, Venecijos e, komisijos nuostatas dėl konstitucinių pakeitimų. Ačiū Edvardui Kukun, dabar socialdemokratų vardu ponas Boščinaro. Ačiū ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau e, padėkoti kolegijai Kati Piri už a, puikų darbą. Labai tiksli faktais paremta, paremtas pranešimas. E, pasisakysiu trumpai. Labai svarbu įvertinti viską, kas pateikta pranešime. E, Kirkos komentarai buvo labai puikūs, nes mumsgi kyla didžiausia problema su tuo, kaip reikės elgtis ateityje kokią žinutę turėsime perduoti busimam Europos parlamentui. Ir, man atrodo, du dalykai labai svarbus. Visų pirma, labai svarbu palikti kuo daugiau dialogo galimybių su Turkija dabar ir ateityje. Pirma, Muitinės sąjungos modernizavimas e, reikia apie tai e, kalbėti, labai svarbu modernizuoti muitinės, nes jeigu dabar šią e, sritį apleisime, prarasime dviejus metus ir naujasis parlamentas tik 20 metais galės pradėti ieškot galimybių, kaip patobulinti šią sritį. Ir taip pat reikėtų stiprinti mūsų bendradarbiavimą migracijos, saugumo, kovos su terorizmu srityse dėl praktinių dalykų, o ne dėl emocinių. Čia mums abie, abipusis bendradarbiavimas yra labai svarbus. Ir visiškai paskutinė pastaba, ponė pirmininkė. Europos Sąjungos ir e, Turkijos santykiai neturėtų tapti atskirų valstybių narių E, santykių aiškinimosi įkaitę. Ačiū dabar EKR vardu ponas Teohaurus. Prieš pasisakydama aš norėčiau informuoti pirmininką, kad e, pagal tą informaciją, kuri mums buvo pateikta. Interpolas pateikė informaciją dėl Europos parlamento. Dabar grįžtų prie paties pranešimo. Žinome, kad e, Turkijoje smurtaujama prieš piliečius, prieš nuosavus piliečius, jau nekalbant apie užsienio piliečius, pavyzdžiui, kipriečius. Tas e, ta problema buvo minėta. E, mm, kipriečiai gyvena baimindamiesi Turkijos įsiveržimo Turkijos kariuomenė veržėsi į Iraką, į Siriją. Mes matom, kad Turkija rodo savo valdžią tose srityse, kur gali. Bet dar grįžkime prie Kipro. Žinoma, kad ne ES turi rasti sprendimą uh, dėl Kipro. Tačiau manoma, kad, manome, kad tai tiksinti bomba Europos Sąjungoje. Ir dar vienas pavyzdys rodantis, kaip Turkija plečia savo galias. Todėl pirmiausia reikėtų išspręsti Kipro problemą. O Turkija Turkija turi vadovautis tais e, sprendimais, kurie buvo priimti ir Turkija turi pripažinti Kipro valstybę. Ačiū. You, Dėkoju, ponui Teohairus. Toliau ponas Ali dviem minutėm. Pone Pirinkė, ponė Pyrė, gerbėjai kolegos, pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti pranešėjai parengus šį dokumentą, nes jame kalbama apie pastrausius įvykius e, Turkijoje. Ir pradėdamas norėčiau pasakyti porą žodžių apie migracijos krizę. Ponios Pyrė pranešime visiškai teisingai pasakyta, kad Turkija suvaidina labai svarbu vaidmenį susitvarkant su migracijos krize ir kad Turkijos žmonės parodė didelį svetingumą, nes priėmė daugiau nei 3 milijonus pabėgėlių iš Sirijos. Tuo pat metu e, e, iš Bulgarijos valdžios atstovai turi informacijos, kad Turkijoje didėja įtampa tarp vietos gyventojų ir migrantų, nes migrantų yra labai daug, beveik 4 milijonai. Nepaisant šio, visų šių problemų, mūsų partnerė vis dėlto elgesi tvarkingai. Dabar šiek tiek apie ekonomiką. Turkija yra šešta pagal dydį ES prekybos partnerė. ES yra stambiausia investuotoja Turkijoje ir Turkijos rinka yra labai svarbi ES, kaip visiškai teisingai ir, ir pažymė mūsų pranešėja. Pranešime sakoma, kad rink, rinkos ekonomika Turkijoje yra pažengusi ir kad ir Turkija ir toliau. Uh, stengiasi laikytis visus normų, nebent to negali padaryti dėl sudėtingos vidaus padėties susidariusios dėl migracijos. Į tai turime atsižvelgti. O dabar aš noriu perėti prie pagrindinio pasiūlymo. Tai yra prie pasiūlymo sustabdyti laikinai dėrybą su Turkija. Aš norėčiau paklausti ponios Pirijai, šiam pasiūlymai bus pritarta. Tuomet kaip mes bendradarbiausime su Turkija? Jūs savo pranešime kalbate, kad galima būtų toliau tęsti darybas dėl vizų liberalizavimo ir mūtų sąjungos modernizavimo ir tai yra labai gerai. Tačiau jūs sakote, kad nu, jūs norite, kad būtų sustabdytos visos oficialios darybos. Tai kaipgi mes galėsime da, e, bendradarbiauti su Turkija, jei sustabdysime darybas? Kaip Jums atrodo, jeigu mes e, pradėsime da, plėtoti dvišalius santykius, ar tai bus geriau, ką mes darysime, sudeginę visus tiltus? Toliau, Turkijos pilietinė visuomenė mes, kaip mes padėsime jiems. Aš manau, kad šis sprendimas bus nenaudingas Turkijos žmonėms ir pilietinė visuomenė Turkijoje kaip tik pasisako už intensyvesnį dialogą su ES. Dėkuoju. Toliau ponia Zakūrava. Dvi minutės. Ačiū. Ponios Spyry praneši, pranešime yra labai tragiškai pristatoma, labai liūdnai, iš to susi, pranešimo susidaro labai liūdnas vaizdas to, kas vyksta Turkijoje. Ir pranešėja kalba apie tai, kad norėtų, kad būtų toliau dirbama modernizuojant muitų sąjungą ir kad būtų stiprinami geri kaimynų santykiai. Kolegos, ar jums iš tikrųjų atrodo, kad Turkija nebeskleis nestabilumo, nebekurstis nestabilumo regione ir staiga de, de, pradės taikyti teisės viršinybės principą, pripažins Kipro Respubliką. Ar jūs iš tikrųjų tuo tikite? Kai mes girdime apie tai, kas vyksta Turkijoje, apie tai, kaip Turkija elgesi Kipro atžvilgiu, ar jūs tikrai galite patikėti, kad Turkija pripažins Kipro Respubliką? Aš manau, kad uh, Čia bandoma tiesiog, kad Turkija elgėsi atsižvaldama į savo e, labai nacionalistinius interesus ir vargu ar galima tikėtis, kad jį pakeis savo poziciją. Dėkuoju toliau panus Kristoforų. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes norėtume apginti ES pamatinius principus, nes privalu užtikrinti pagrindinių principų ir vertybių apsaugą. Dabar akivaizdu, kad Turkijoje kiekvieną dieną tos vertybės yra nepaisomos. Visais tais metais, kai vyko dėrybos, visuomet Turkija ėmė iš ES tai, kas jai buvo naudinga, ėmė visą įmanomą pagalbą, bet ką ji mums pasiūlė mainais? Nieko. Nieko nepasiūlė. Ir kaip tik atvirkščiai, Turkija da, da, nepaiso mūsų vertybių. Jie atsisako pripažinti Kipro Respubliką ir aš galiu jums priminti, kolegos, kad Įsivaizduokite, pavyzdžiui, kad jūsų šalį būtų okupavusi Turkija, o Europos Sąjunga, kuriai jūs priklausote, nieko dėl to nedaro, ir ta šalis okupuota tik tai randa vis naujų būdų pasipelnyti iš tos padėties. Kaip jūs reaguotumėt? Turkija kiekvieną dieną rengia provokacijas viduržymio jūros regione, savo kaimininėje šalyje. Ir jei ES būtų užėmusi kitokią, griežtesnę poziciją, tuomet aš manau, kad mes būtume jau galėję įspręsti Kipro problemą. Ir Turkija neišdrįstų taip dažnai mūsų provokuoti. Aš manau, kad reikia labai aiškiai pasakyti, kad mes ga, galime toliau bendradarbiauti su Turkija, tik jie jį pripažins Kipro Respubliką ir mes negalime parduoti ginklų Turkijai, nes jie terrorizuoja savo, savo kaimynus ir Graikiją ir Kiprą. Ir pirmininkė, aš manau, kad Mes ne, nieko negalime siūlyti Turkijai, ką jį suvoktų kaip tam tikrą kompensaciją už savo veiksmus. Ir toliau socialdemokratų frakcijos kalbėtojai, keturi iš eilės, ponas Papadakis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti pranešėją už tai, kad jie parengė šį pranešimą. Mes žinome, kokia yra tikrovė Turkijoje. Ir niekas panašu, kad nenori jos pripažinti. Mes visi da, da, sakome, kad Turkija galėtų, da, turėtų da, užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms ir kad tik tai tokiai sąlyje, to, tik jei tai bus padaryta, mes galėsime plėtoti santykius tolesnius su Turkija. Tačiau iš tikrųjų da, Turkijoje nėra jokių žmogaus teisų. Turkija ir toliau okupuoja 40 procentų Kipro ter, teritorijos, ji taip pat ekonomiškai žlugdo Kipro regionų ekonominę veiklą ir tai taip pat kenkia de, e, demokratiškai Kipro Respublikai. Ji taip pat e, neleidžia mums naudotis energetikos ištekliais, kurie būtų naudingi visai Europos Sąjungai. Aš manau, kad Jei bus išaldyti santykiai su Turkija, išaldė santykius su Turkija, tai turime suprasti, kokie gali būti to padariniai. Jei mes toliau plėsime muitų sąjungą, jei liberalizuosime vizų režimą, nereikalaudami, kad Turkija mums e, mainais už tai, ką nors duotų, bet atsižvalgtų į mūsų reikalavimus, tuomet mes tiesiog siūlysime e, Turkijai nuolat piragą vietoj, niekuomet nesiūlydami, nerodydami netgi botago ir tai tikrai bus netinkama. Dėkoju, ponė pirmininkė, sako ponas Andrulakis. Uh, Deja, galima tik apgailestauti, kad pasraisiais metais Turkija darosi vis labiau antieuropietiška ir tą matome akivaizdžiai iš Erdogano prastumtų konstitucinių pataisų ir nežinome, ar galime ko nors tikėtis ateityje. Turime priminti Europos parlamento praeitais metais priimtą sprendimą. Tai ir yra reikalavimas sustabdyti mūtų sąjungos galiojimą. Mes Demidakis labai atsargiai de elgesi. Ir Turkijos e, politikai Graikijoje de dabar prašo politinio prieglopšio. Ir mes matome, kad tokių politinių pabėgėlių pas mus atvyksta vis daugiau, nes Turkijoje visiškai negaliojo teisės viršinybės principas. Ir dėja, taip yra. Ir tai turime sižvelgti, kai kalbame apie galimą Turkijos stojimą į Europos Sąjungą. Be to, Graikija labai agresyviai elgesi, Turkija labai agresyviai elgesi Graikijos e, atžvilgių. Žinome, kad labai dažnai labai rimtai provokuojamas ir Kipras. O jei pažvelgtume į žmogaus teisų padėtį, mes, pavyzdžiui, matome, kaip elgiamasi su ortodoksų uh, patriarchų, matome, kad visiškai nepaisoma religinių mažumų teisų. Taigi, ką tai labai gerai padirbėta. Mes nenorime be abejo pateikti labai daug įvairių pakeitimų, bet vis dėlto juos pateiksime. Ir aš pabandysiu juos paderinti su kolegomis iš Kipro ir Graikijos, nes Be abejo, šių šalių atstovams labiausiai gal ko gero rūpė šis klausimas, bet mes pasistengsime parengti tokius pranešimus, kuriems galės pritur, pridarti ir kiti. Taip, iš tikrųjų, matome, kad labai daug kolegų iš graikiškai kalbančių šalių pasisako šioje diskusijoje. Visuomet girdime labai daug graikų kalbos, kai kalba eina apie Turkiją. Toliau ponas Mavrydis. Dėkoju, ponė pirmininkė, ir dar kartą jūs, jums teks užsidėti užsinės, nes aš taip pat kalbėsiu graikiškai. Apologume. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στη μετρική μου γλώσσα. Labai dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat kalbėsiu graikiškai. Mūsų pranešėjai teko labai labai sudėting, užduotis. Ir aš tikrai nenorėčiau būti jos vietoje. Šiame pranešime yra pristatyti tikrai tik tai faktai. O tam, kad tuos faktus galima būtų va taip surašyti popieriuje, reikėjo turėti nemažai drąsos. Mes turime kalbėti apie tikrą situaciją Turkijoje, apie tai, kad tenai nėra teisės viršinybės principo, yra pažydinėjimas žmogaus teisės. Uh, visiškai nepaisomo Europos e, e, teisingumo teismo e, sprendimų, kad kišamasi yra į teismų sistemą, bandoma ją paversti vykdomosios valdžios marionetę. Ir jei mes norėsime atvirai kalbėti tiesiai šviesiai apie tai, kas vyksta Turkijoje, tuomet privalome padaryti išvadą, kad Turkija nėra demokratiška. Jei mes būtume jau praeitėje tą suvokę, kokią e, būtume turėję šiandien padėti, Na, aš nesakinėsiu tą klausimą. Aš tik pasakysiu, kad Turkija privalo laikytis prisimtų įsipareigojimų. Ir pirmiausia, ji turi pripažinti Kipro Respubliką. Antra, man atrodo, kad yra paradoksalu tai, kad mes. Uh, Viena vertus galvojame, kaip mes galėtume pasipriešinti Erdogano vykdomai uh, islamo plit, uh, įtvirtinimo politikai vakarų Balkanuose, bet nieko nedarome, kai jis tų, uh, tų pačių veiksmų imasi Europos Sąjungoje, pavyzdžiui, šiaurinėje Kipro dalyje. Kolegos, čia reikia ap, apsaugoti Europos interesus, kuriems kenkiama tiek vakarų Balkanuose, tiek viduržymio, e, rytinėme viduržymio jūros regione. Turkija visiškai nepaiso mūsų vertybių. Dėkoju. Toliau ponas Fundzulika. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėjau pasisakyti dėl kito darbo tvarkės punkto, bet dėkoju už tai, kad sutikite man žodį. Tikrai puikiai žinia. Na kągi, suteiksiu jums žodį tuomet vėliau. O dabar aš norėčiau paklausti, ar ponas Popovski iš komisijos ir ponas Frelagas iš išorės veiksmų tarnybos norėtų pasisakyti. Taip, pirmiausia, ponas Popovski. Dėkoju. Dėkoju, mes džiaugiamės, kad Katė Pyrė pasistengė apibendrinti iššūkius, su kuriais susidurime plėtodami santykius su Turkija. Apie tai esame kalbėję jau ne kartą su pranešėja, kai ji rengė savo pranešimo tekstą. Mes pritarėme. Da, da, daug kam ir jau nekartą esame sakę savo susirūpinimą dėl įvairių faktų, dėl e, žodžio laisvės, dėl teisės viršinybės principo, dėl teismų nepriklausomumo ir pagrindinių teisų e, e, apsaugos. Ir mūsų nuomonę jūs galite sužinoti iš 2018 metų pažangos, at, Turkijos pažangos ataskaitos ir iš kitų dokumentų. Dabar aš norėčiau sureaguoti į pranešime išdėstytas rekomendacijas. Uh, Mes esame susirūpinę dėl to, kad labai daug žurnalistų, rašytojų, akademikų, žmogaus teisų gynėjų, parlamento narių, ir, skaitant ir pono Dimitros, kali kalėjime ir nepaisant to, kad vakar žmogaus teisų teismas pareikalavo, kad jis būtų nedelsint paleistas ir sutarti, nutartis suformuoluota labai labai aiškiai. Osman Kavala, Osman Kogalų kuris buvo sulaikytas praeitą savaitę, taip apribojant teisę ir laisvai reikšti savo nuomonę. Žinome, kad ir pilietinė visuomenė nuolat yra persekiojama ir kad jai paliekama vis mažiau erdvės visuomeninėme gyvenime. Mes nekartai esame raginę Turkiją atsižvelgti Venecijos komisijos ir Europos tarybos susirūpinimą dėl uh, įvairių valdžios, uh, uh, valdžios uh, šakų padalymo sistemos. Ir mes tikimės, kad Europos taryba imsis veiksmų kuo skubiau. Dėl 2019 metų biudžeto dar, dar neturime sprendimo, nes žlugo taikinimo procedūra. Bet mes tiesiog norėtume turėti pakankamą lėšų tam, kad lėšas, daugiau lėšų galima, kad lėšas galima būtų perjuontuoti uh, teikiant didesnę pagalbą pilietiniai visuomeniai. Taip, todėl mes norime, kad Turkija dalyvautų toje ES programose, kurios yra skirtos e, e, dialogo su pilietinė visuomenė palaikyti. Tai yra Erasmus e, Plus ir Horizontas 2020. Jums tikriausiai taip pat yra žinoma, kad komisija ketina toliau remti pilietinę visuomenę ir tobulinsime savo politiką. Ir tam, kad galėtume tą daryti, mums reikia fina, pakankamas finansavimas. Ir jei būtų pritarta jūsų pasiūlymams e, dėl biudžeto apkarpimo 2019 metais, tuomet Europos komisija negalėtų teikti didesnės paramos pilietiniai visuomeniai. Taip pat noriu pasakyti, kad Turkija tebelieka viena iš mūsų artimiausių ir svarbia, e, e, svarbiausių partnerių. Ir ES yra suinteresuota užtikrinti, kad Turkija būtų stabili ir demokratiška. Ir todėl yra nepaprastai svarbu užtikrinti, kad mes palaikytume dialogą. Ir beradarbiautume įvairiuose sritėse - energetikos, transporto ir ekonomikos sritėse pirmiausia. Vyriausio įgaliotinė ir komisijos e, Mogerinė ir ponas Han netrukus vyks į e, Turkiją, kur susitiks su vyriausybės atstovais. Taip pat bus aptarti įvairių sektorių klausimai, e, pavyzdžiui, apie energetiką. Bus, kalb, bus bandoma susitarti iki šių metų pabaigos ir pato bus sprendžiami ekonomikos klausimai. Uh, Atsižvelgiant į tai, kad ES ir Turkija palaiko labai glaudžius ekonominius santykius, mes ketiname sustiprinti savo dialogą dėl e, kovos su, su terorizmu ir išorės politikos, e, pirmiausia, sprendžiant pro, o, konfliktą Sirijoje. Taip pat pranešėjai minė Mūtų sąjungos e, plėtrą Mes manome, kad bendradarbiavimas mūtų srityje yra naudingas ir ES ir Turkijai. Tačiau mes turime pripažinti, kad taryba nori pradėti mūtų sąjungos modernizavimo procesą tik tuomet, kai Turkija įvykdės politinės ta, tam taikomas sąlygas. O tai bus įmanoma tik tuomet, jei Turkija rimtai surieguos į mūsų susirūpinimą dėl padėties blogėjimo ir bendradarbiaus su visomis valstybėmis narėmis ir prisidės prie teigiamų kai, uh, santykių tarp kaimynų užtikrinimo. Much, Chairman, uh, uh, Dėkoju, ponė pirmininkė, aš labai trumpai pasisakysiu, nenoriu pasakyti to, ką ką tik sakė ponas Papovskis. Uh, Europos išorės veiksmų uh, tarnyba visiškai pritarė komisijai dėl situacijos Turkijoje ir yra labai aišku iš pranešėjo puikaus, puikaus pranešimo, kuris šiandieną buvo aptartas, aptarta, kad yra labai daug rimtų e, susirūpinimą keliančių sričių, pavyzdžiui, pagrindinių teisių e, ne, neužtikrinimas arba teismų e, priklausomumo neužtikrinimas, nepriklausomumo neužtikrinimas. Ir per rytienos posėdžius mes spręsime šitos klausimus politinėme. Uh, dialoge ir mes e, tikimės, kad toliau bendradarbiausime tarp ES ir Turkijos ir dirbsime kartu įvairiomis užsienio politikos temomis. Turkija yra labai svarbus kaimynas. E, Europos Sąjungai ir e, tai yra strateginės svarbos regionas Europos Sąjungai. Todėl labai svarbu, kad mes toliau tęstume savo dialogą su Turkija ir palaikytume atvirus visus komunikacijos kanalus ir e, įveiktume ir suvaldytume savo skirtumus ir e, dirbtume kartu ieškodami bendrų sprendimų. Yra labai svarbu pamatyti tai, kad Turkijoje pagerėjo situacija su pagrindinėmis teisėmis ir taip pat mums reikalinga mūsų finans, e, e, taip pat jiems reikalinga mūsų finansinė parama. E, komisija mes, lai, kaip komisija mes laikomės tos nuomonės, kad yra um, bendri mūsų politiniai tikslai mažinti riziką kai kuriuose srityse. Mes labai artimai seksime daromą pažangą tose srityse, kuriuose išdėstytos pranešime. Dėkoju. Dabar, ką tik piri? Ar apibendrinsite viską per dvi minutės? Pusantros minutės bus skirta ponui Brokui. Taigi visų pirma noriu padėkoti kolegoms už tokią gyvą diskusiją. Deja, tai yra kitokia diskusija nei prieš penkerius metus ir ne dėl to, kad pasikeitė mūsų ideologija, bet todėl, kad e, pasikeitė e, situacija Turkijoje. Norėčiau grįžti prie tų kolegų, kurie uždavė specifinius klausimus, nes aš negaliu to padaryti per dvi minutės. Du klausimus norėčiau pasakyti. E, pirmiausia, aš visiškai sutinku su tuo, kad aš nepasisakau vien už tai, kad būtų e, mūsų santykiai surkė grįsti tik tai sandoriais. Ir e, pranešime aš minėjau, kad mes norime atverti mūtų sąjungą ir taip toliau. Ir e, tai yra tik tai sandoris. Tačiau, kurie manote, kad tai buvo tik sandoris ir tai nepagrįsta mūsų vertybėms ir taip toliau, neteisingai perskaitėte pranešimą. Aš neto siekiau. Norėčiau pasakyti tiems kolegoms, kurie iškėlė klausimą dėl to, ar mes turėtume ar neturėtume oficialiai sustabdyti e, dėrybas dėl narystės. Nesu sutikusi nei vieno asmens Turkijoje, kuris paprašė mane sustabdyti e, pasirinkimo narystė, narystės dėrybas. E, nei pilietinė visuomenė, nei opozicija, nei profesinės sąjungos to neprašė. Tai kaip tada tai atsirado šiame pranešime? Manau, kad tai e, susiję su ES patikumumu ir ar mes esame rimti, mes turėtume būti rimti, kai derame su valstybė dėl narystės. Ir reikia turėti tam tikras raudonas linijas, o tos raudonos linijos yra peržengtos. Taigi mes turime labai skirtingą ideologinę poziciją šiame parlamente ir kai kurie iš mūsų jau prieš dešimt metų niekada nenorėjo, kad Turkija būtų mūsų nare. Aš asmeniškai visada galvojau, kad Turkija yra Europos dalis. Tačiau aš um, apie vyriausybę sprendžiu pagal jos vykdomą politiką politiką. Ir tokiu būdu aš padarau savo išvadą dėl e, dėrybos. Dėl, dėl darybų sustabdymo. Matau, jau viršiau tas dvi minutės. Taigi, pabaigai. Kai kurie iš jūsų sakote, ne, reikia nedaryti nieko. Nedarykime to, to ir ano muitų sąjungos. Tai pasakykit man, kaip tai padės mums? pasiekti, kad Turkija būtų demokratinė ir e, ekonomiškai saugesnė, stabilesnė. Ir kaip tai padėtų pačiai Turkijai. Taigi norėčiau paklausti, ar mes turėtume tikrai nieko nedaryti vien dėl to, kad ten situacija nėra labai gera. Lauksiu jūsų diskusijų. Ačiū. Thank you, Kati Piri. Dėkoju, kolegos. 11 gruodžio yra terminas pateikti pakeitimams ir kaip šiandieną kalbėjome, keletą kartų kalbėjome apie kalėdų aglutę. Tai nepamirškite, kad šitas pranešimas prisidės prie ES ir Turkijos gerų santykių ir tik tais e, pakeitimai susiję su šitu, šito kompetencija bus priimta, priimami. Jokių kitų e, eglutės žaisliukų nepriimsime. Taigi, taigi dabar pereiname prie 16-17 klausimų ir e, vienas šių sienų, sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, Europos integruoto sienų valdymo fondo nustatymas, Edward Kukan yra pranešėjas, kitas klausimas, Rieglaušio ir migracijos fondo steigimas, pranešėjas yra e, Andas Vistison. Ir e, kalbant apie abu dokumentus yra labai svarbu laikytis išorės dimensijos, E, e, kai, kadangi Lybė kalbės apie vidinę dimenciją, e, pakeitimams dėl šių dienų nuomonių terminas numatytas yra, buvo numatytas lapkričio 9 ir 6 gruodžio mes balsuosime. Taigi dabar noriu suteikti žodį apie pranešėjams ir pirmiausia, Edvard Kukan, prašom, dėkoju pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms už e, jūsų pateiktus pakeitimus dėl šitų reglamentų. Visų pirma, porą žodžių dėl mano pozicijos iš, e, į šitą e, nuomonės projektą. Aš pritariu komisijos pasiūlymui. Mano projekto, projekte yra pasiūlyti tik tais minimalūs pakeitimai, kurie sustiprintų finansinę struktūrą, kad e, sienų valdymas būtų efektyvus. Ir man reglamentas atrodo kaip prisidėjimas prie migracijos politikos per kitą daugiametės finansinė, finansinės programos reikalavimą. Ir aš džiaugiuosi, kad yra padidintas finansavimas šiam fondui ir aš džiaugiuosi e, lankstumu, padidintų lankstumu, e, kurie padės efektyviau spręsti mums kylančius iššūkius e, valdant mūsų sienas. Taip pat aš manau, kad ypatinga dėmesį reiktų atkreipti į tai, jog reikia užtikrinti nuoseklumą ir sinergiją tarp šitų teisės priemonių ir finansavimo migracijos ir sienų valdymo srityje. Ar tai bus ES išorės finansavimo priemonės ar kitos ES priemonės susijusios su išorės dimencija. Pavyzdžiui, e, prieglopšio ir migracijos fondas. Dabar keli komentarai dėl pakeitimų, kurie įvesti, e, pateikti dėl šito e, pranešimo. Žinote, kad šita struktūra turi sustiprinti sienų valdymą ir užtikrinti saugumą ES teritorijoje. Kalbant apie valstybių narių vaidmenį, jos turėtų uh, turėti galimybę būti pakankamai lankščios, kad galėtų mm, panaudoti savo pajėgumus, kai reikia. Tuo pačiu metu reikia sustiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir tai yra esminis dalykas siekiant užtikrinti gerai veikiantį sienų valdymą. E, 157 pakeitimai buvo pateikti. Yra tokių pakeitimų, kuriais prašoma išbraukti, pavyzdžiui, karštųjų centrų e, atsisakymą. E, manau, kad mums reikia sinergijos tarp teisės priemonių ir tokiu būdu mes galime tai garantuoti. Negaliu palaikyti nei to, kad reikia e, išbraukti nuorodą į e, trečiosiom šalim skiriamas, e, skiriam, skiriamas lėšas, nei kitų priemonių. Aš manau, kad mes turime sustiprinti ES priežiūros, Europos parlamento atliekamą priežiūros vaidmenį, kad, galėtų, kad mes galėtume prižiūrėti visą fondą. Dėkoju, ponas Visisan, prašom. Dėkuoju, pirmininkė, gerbiami šešėliniai pranešėjai ir kolegos. E, ši, ši, e, nuomonės, šis nuomonės projektas pabrėžia, kad džiugu, jog yra padidinti asignavimai e, imigracijos vokui. Ir taip pat šitą nuomonę siūlo prioritizuoti finansavimą skiriamą trečioms šalims, ypač kai kalbame apie neteisėtą migraciją. Antrasis pakeitimas pabrėžia tai, jog svarbu, jog fondo priemonės e, paskatintų bendradarbiavimą ir e, tokius veiksmus, kurie atgrasytų nuo nelegalios migracijos. Devintame pakeitime yra e, siūloma palaikyti pakankamai e, lėšų. E, Palaikyti tai, kad valstybės narės pakankamai lėšų skirtų gražinimo procedūrai. E, taip pat Reikia e, panaikinti traukos faktus, e, faktorius, e, kodėl migrantai nori atvykti į Europą. Ir taip pat Pirmasis pakeitimas e, dėl šios nuomonės pabrėžia, kad solidarumo principas neturėtų e, būti aukščiau valstybių narių e, kompetencijos ir pagal 79 straipsnio ketvirtą dalį sutartyje e, numatyta visiškai laikyti solidumo principo. Aš lauksiu jūsų nuomonės ir e, diskusijos šio klausimu. Dėkoju. Pone Vistisen, du žmonės nori pasakyti, abu šešėliniai pranešėjai, pirmiausia Elmar Brok ir ponas Funzulika. Dėkoju už suteiktą galimybę. Kelias pastabas pasakysiu EPP frakcijos vardu dėl prieglopščio migracijos fondo ir mano frakcija tai sveikina. Tai yra, mes sveikiname komisijos pasiūlymą. Aš prieš tai klausiausi diskusijos apie Turkiją. Turkija E, priėmė tris kartus daugiau migrantų iš Sirijos nei visa ES. Ir padeda mums e, užkirsti e, kelią migrantų srautui į Graikiją. ir manau, kad mes turėtume atsižvelgti į tai mūsų pranešime apie Turkiją. Komisijos pasiūlymas pateiktas laiku ir jis reikalingas, kad galėtume e, reaguoti į migrantų srautus ES. E, pranešime yra pabrėžia, pražėjama, pabrėžiama, kad ES toliau turi vykdyti savo įsipareigojimus tuo atžvilgiu, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, taip pat gražinti žmonės, kurie neturi teisės pasilikti, rasti sprendimą, kaip spręsti neteisėtą ir ne, nekontroliuojamą migraciją ir reikia rasti tam sprendimus. EPP sveikina komisijos pasiūlymą ir mano, kad reikia subalansuoti tris aspektus - prieglopsti, e, neteisėtą migraciją ir e, integraciją. Ir šis pasiūlymas gerai pagrystas ir turėtų e, pakeisti migracijos situaciją. EPP pabrėžia, kad Mes kaip ES esame visuomenė paremta bendromis vertybėmis ir remdamiesi vertybėmis galime pasiekti šiuos tikslus. Darome tai, ką turime daryti, tačiau mūsų atsakomybė dirbti pagal mūsų vertybės. E, pagrindinės Europos vertybės visada apėmė solidarumą ir su žmonėmis už ES ribomis ir tai padės mums kovoti su migracijos priežastimis, kur dar netaip gerai pasirodėme, tačiau taip pat dirbame su žmonėmis ES. Mes turime spręsti e, migracijos iššūkius solidariai ir tai, tačiau solidarumas mums lieka labai svarbus klausimas. Labai trumpai norėčiau paminėti kelias temas e, kurias, kurios susijusios su APP pakeitimais. Mes turime stiprinti bendradarbiavimą trečios, su trečiosiomis šalimis ir šiame, šis E, šį procesą mes turime labai atidžiai koordinuoti, e, turime daug išorės e, priemonių ir turime užtikri, dirbti su įtraukties ir admisijos susitarimai su mūsų partneriais. Mes turime padaryti daugiau, kad kovotume su um, priekyba žmonėmis. Tai yra baisi žmonių tragedija ir sukelia labai daug kančių. Taigi bendrai paėmus, EPP palaiko uh, tą pasiūlymą ir mes labai lauksime konstruktyvaus bendradarbiavimo su kitomis politinėmis frakcijomis. Labai dėkoju. Thank you, Emma Borg. Now, Mr. Funzulika. Ačiū. Dabar ponia Funzulika. Ačiū. Kaip šešėlinis pranešėjas, aš norėčiau pasveikinti poną Kukaną. Jis padarė puikų darbą. Aš skaičiau jo rekomendacijas ir manau, kad pirmas ir antras pakeitimai yra pagristi, tačiau man kyla abejonių dėl trečio pakeitimo, kur kalbama apie reglamento įsigaliojimo datą. E, man atrodo, kad AFET komitetas neturi tokių įgaliojimų, reikėtų gal pasitarti su lybe pranešėjų šiuo klausimu. Pastaraisiais metais buvo imtasi įvairių priemonių siekiant stiprinti sienų apsaugą. Ir tas fondo įtraukimas į naują daugiametę finansų programą yra tinkamai e, yra sveikintinas. Mums labai e, svarbu kovoti su iššūkiais, su nuolat plūstančiais migrantų srautais, todėl ši priemonė mūsų galva yra solidarumo priemonė, mes jai pritarėme, tačiau e, sąjungos e, pagalba turi atliepti žmonių poreikius. Čia turiu kalbu apie 13-14 pakeitimus. E, mes e, norime, kad būtų e, ginamos žmogų teisės, žmonių teisės ir tai būtų integrali sienų apsaugos dalis. Fondas turėtų prisidėti šviečiant žmonės žmogaus teisų klausimą. Čia kalbu apie 92 pakeitimą. Europos parlamentas turėtų būti geriau informuotas apie veiksmus, kurį įmosi trečiose šalyse ir į ataskaitas reikėtų įtraukti konkrečią informaciją. Čia kalbu apie 117 pakeitimą. Ačiū pirmininkė, ačiū pranešėjau ir laukiu vaisingo bendradarbiavimo šiuo klausimu. Ačiū, ponas Lopes. Ačiū, pirmininkė. Kas dėl prieglopšio ir migracijos fondo steigimo? Mes kaip frakcija, ne tai, kad nepritartume pranešėjui, bet manome, kad jis viršyje mūsų tarptautinius, įsigalioj, tarptautinius įgaliojimus humanitarnės pagalbos srityje. Taigi, a priori, mes negalime, negalime pritarti nei pakeitimams, nei pranešimui, nes čiagi e, sukūriamas tiesioginis ryšys tarp pagalbos trečiosios šalim, tarp migracijos ir pagalbos besivystančioms šalims, trečiosioms šalims. E, e, juk kai teikiame pagalbą, tai tą darome dėl savų interesų, o kągi šita pagalba turi bendro su migracija. Dėl e, skirtų lėšų mažinimo. Jeigu tos uh, lėšos bus mažinimos, negalėsim kovoti su nelegalia migracija. Dėl NVO uh, e, per keletą pastarųjų metų viduržėme jūros regione dirbančios nevyriausybės, nevyriausybės organizacijos nudirbo didelį darbą ir nereikia nereikėtų jų įtraukti į šį fondą. Buvo kalbama apie išsilaipinimo platformas. E, šią vasarą iškilo ši problema, nenoriu čia leistis į detalės. Taigi, ką mes siūlome kaip frakcija? Visų pirma, reikėtų įtraukti integracijos savoką E, kad lengviau išspręstume prieglopšio prašymo iššūkius. E, e, SDG 2030 darbo tvarkę, nediskriminavimą, tuos dalykus reikėtų įtraukti. Reikėtų nepamiršti tarptautinės teisės, kuri reglamentuoja teisę į prieglabžio prašymą. E, taip pat prisiminkime tarptautinius įsipareigojimus, Ženevos konvenciją. E, reikia įrodyti, nurodyti prieglapščio prašytojų ir migracijos priežastis. Reikėtų nepamiršti ir labai sudėtingo kylančio iššūkio dėl bendradarbiavimo su Afrikos šalimis. Reikėtų uh, E, sąžiningai paskirstyti prieglapščio prašytojus, reikia užtikrinti solidarumo principą, veiksmingai naudoti turimus išteklius. Mes e, dalyjamės e, atsakomybę su valstybėm narėm ir e, turim laikytis toliau solidarumo principo, negalim kritikuoti nevyriausybinio organizacijų, kurios gelbėjo žmonių gyvybės ne vienerius metus. Nežinau, ar pavyks pasiekti susitarimo, bet matau, kad mūsų pastabos gerokai nutolusios nuo originalaus pranešimo. Mums reikia ieškoti potencialių sprendimų. Reikia nepamiršti, kokias vertybės atstovaujame ir pagal tai renkti nuomonę. Ačiū, ponė Lopesai. Panašu, kad daugiau žodžio niekas neprašo. Edvardai, ar norėtumėt ką nors pasakyti? Ne. Taigi, kolegos, afete balsuosime gruodžio 6 dieną ir visai nedelsdamas baigiu posėdį ir jį tęsim 15 val. lankysis Gruzijos užsienio reikalų ministras Deividas Zalkalijanis mūsų posėdėje.